like Norėčiau, kad pradėtume posėdį. Noriu pasveikinti komisijos narę Malstrom, bet prieš pereidami prie keleivio įrašo duomenų klausimo svarstymo, aš toj suteiksiu žodį atitinkamiems pranešėjams. Norėčiau jūs informuoti, kad pranešėja Monika Helmer ir šešėlinis pranešėjas sutarė atidėti balsavimą dėl siūlomos direktyvos dėl išpolių prieš informacinės sistemas kuris turėjo vykti rytoj. Norėtume nukelti balsavimą į kovo pabaigą, vėlgi vadovaujantis pranešėjų prašymų. Kitas darbo tvarkės klausimas. Jūs žinote, kad apskritai mūsų darbo tvarkė la, labai daug klausimų. Todėl rytoj Evelyn Gephardt pranešėja dėl santokos metu įginto turto padalymo sistemų ir uh, Michael Cashman pranešėjas dėl partnerys, registruotoje partnerystėje įgyto turto sutarė atidėti savo bendrą pristatymą Tai yra darbo atvarkės 20-21 klausimai ir um, atidėti jį iki kovo 21 dienos. Nežinau, ar ponas Baueris yra čia, bet jis buvo, pas, jį buvo paskirta, nors ilgą laiką buvo pakaitinė narė, buvo paskirta neseniai nuolatinė lybė komiteto narė. Norime ją pasveikinti taip pat. Yra keletas rekomendacijų, kurias teikia pranešėjai dėl daugiametės finansinės programos ES pagrindinių teisių agentūrai, ponė Tatjana Štanok, toliau uh, sustiprintas solidarumo principo taikymas prieglopščios rytyje ponas Trianta Filidės ir pasikeitimas pagalba ir mokymo programos kovojant su suklastotais eurobanknotais, pranešė Antėja Misinterė, taigi ar galime pritarti jų rekomendacijoms? Pirmininkė, aš noriu kalbėti vengrų kalbą. Norėčiau, kad būtų užprotokoluota posėdžio protokole mano pasipiktinimas nepaisant to, kad tikrai visi labai užsijėmė, ypač mes atsižvelgiant į Vengrijos įvykius ir Kinga Gans pirmininkė pritarė vyriausybės neigiamiamis veiksmams 2006 metais, dėl ko šimtai žmonių buvo sužeisti ir šimtam žmonių buvo apribota laisvė, jie buvo įkalinti, o dabar tai yra pirmininkė mūsų. Taigi atsižvelgiant į šituos įvykius praeitėje ir tą faktą, kad Libė komitetas ir toliau puola Vengriją. Pirmininkė nutraukė kalbančią, kalbančioje. Pone pirmininkė, aš vadovaujuosi žmogaus teisę raiškos laisvės teisę. Pirmininkė ir kalbančioji kalba vienu metu. Per paskutinį mūsų posėdį, sako kalbančioji, mes svarstėme žmogaus teisę padėti Vengrijoje. Ir aš klausiu, ar ponas Budahasai galėtų būti jo klausimas įtrauktas į mūsų darbo atvarkę. Jisai yra jau trejus metus Vengrijos politinis kalinys. Jeigu mes jį pakviestume į savo posėdį, jis tikrai galėtų papasakoti apie žmogaus teisų pažeidimus Vengrijoje. Taigi, mano prašymą iškvėję pakviesti į mūsų komitetą liūdito iš pradžių patvirtino, o paskiau atmetė. Ir todėl ponas Budahasi neatvyko į mūsų posėdį. Pirmininkė. Na, Pirma pastaba nesusijusi su darbo tvarke. Kitas dalykas, kad kvietimas liudytojų posėdį rėmėsi visos grupės nutartimi. Taigi, manau, galime tęsti darbą, sako pirmininkė. Dabar norėčiau paprašyti pono Tavarės, kad jis labai trumpai pristatytų, kaip vyko dėrybos dėl bendros Europos Sąjungos perkelimo ir įkurdinimo programos. Labai trumpai prašome. Ačiū, ponia pirmininkė. Visi kolegos žinote, kad e, šis klausimas svarstomas jau dviejus metus. Ir paskutinį kartą, kai keitėme šio klausimų nuomonėmis savo komitete, mes apibrėžėme tris klausimus, kurie liko neįspręsti ir dėl kurių reikia dėrėti su taryba, bet taip pat iškylo dar vienas klausimas. Dabar man malonu jūs informuoti, kad dėl trijų esminių klausimų ir tai yra Europos parlamento nuostatos dėl Šiaurės Afrikos įtraukimo pagal regionės apsaugos programas. Taigi Šiaurės Afrika yra įtraukta yra dar vienas svarbus dalykas, tai yra kankinimus išgyvenę žmonas, atsirado tokia kategorija ir dar vienas iš prioritetinių regionų yra susijęs su Iraku ir irakiečiais, kurie tapo pabėgėliais, kaip kad ir palestiniečiai, kurie įsikurdinę tuo tarpu yra Sirijoje. Dėl pastarojo klausimo su taryba ne pavyko pasiekti susitarimo. Parlamento nuomonė Lisabonos sutarties 80 straipsnis privalėtų būti teisinių pagrindų sprendžiant pabėgėlių klausimus ir įgyvendinant praktikoje solidarumo principą. Tačiau taryba prieštarauja 80 straipsnio panaudojimui kaip teisiniam pagrindui dėl kylančių problemų. Taigi kompromisas pasiektas toks. 80 sutarties straipsnis bus paminėtas konstatuojamoje dalyje. Aišku, parlamentas nėra patenkintas tuo, kad nepavyko pasiekti susitarimo su taryba, nes tokiu būdu galime pažeisti nustatytus darbo terminus ir kyla grėsmė programos įgyvendinimo pradžiai, kuri numatyta 13 metais. Taigi mes bandysime konsultuotis su teisės reikalų komitetu, bandydami įsiaiškinti, ar įmanoma pakeisti teisinį pagrindą. Nors, aišku, mes pripažįstame, kad Gerai, kad 80 straipsnis yra minimas konstatuojamoje dalyje, bet to tarybos protokole bus, į tarybos protokolą bus įtrauktas ir atitinkamas pareiškimas dėl galimybės pasinaudoti 80 straipsnių kaip teisinių pagrindų svarstant kitus šios srities teisės aktų ar programų projektus. Taigi, kadangi taikoma bendro sprendimo prieimimo procedūra, viskas išaiškės per artimiausias porą savaičių. Pirmininkė, Ačiū. Taip, mes prašėme, kad Teisės reikalų komitetas pateiktų savo nuomonę dėl šio pakeitimo ir uh, plenarinės sesijos Strasbūrė kovo mėnesį metu bus paskelbta pirmojo svarstymo pozicija. Uh, Galiausiai lybė komitete dėl antrojo svarstymo rezoliucijos mes um, balsuosime kovo 20-21 dieną, o galutinai tekstas bus patvirtintas ir pasirašytas pagal planą Bruselėje plenarinės sesijos metu kovo mėnesį. Dabar galime pereiti prie JAV ir ES susitarimo dėl keleivinių duomenų įrašo naudojimo ir perdavimo JAV saugumo departamentui sudarimo. Taigi jūs žinote, kad visas šis reikalas jau tęsiasi ilgai ir norėčiau ponui Nikolai Vamen kuris atstovauja pirmininkaujančią ES valstybėje ir kuris kūruoja šią sritį, pristatyti visą reikalą. Bet prieš tai norėčiau, kad Sofi, kuri rengia pranešimą šiuo klausimu, pateiktų pranešimo santrauką, pristatytų pranešimą. Sofija, ačiū ponė pirmininkė. Aš manau, kad posėdėje <clears throat> tai, kad posėdėje dalyvauja komisijos narė ir pirmininkaujančios valstybės atstovė, atstovas rodo, kiek svarbus šis dalykas. Pradėsiu nuo padarytos išvados. Jūs susipažinote su mano, nuomonė, su mano pranešimo projektu ir aš siūlau nebalsuoti prieš arba susilaikyti balsuojant dėl 2011 metų susitarimo su JAV dėl keleivio domenų įrašo naudojimo ir perdavimo JAV. Turiu pasakyti, kad tokia rekomendacija man jokio džiaugsmo neteikia. Uh, tikrai liūdna, kad turime atmesti šį susitarimą, tačiau visiškai akivaizdu. Aš prieš dviejus metus siūliau tam tikrą procedūrą, kurios tikslas pasiekti priimtino rezultato. Iš tiesų, mes sugebėjome pasiekti priimtino rezultato, dėrėdamėsi su Australija. Ir šiuo atveju, kai reikia siekti kompromiso, mes suprantame, kad šimtų procentų niekada visko nepasieksime, bet su Australija sugebėjome pasiekti kompromiso. O šiuo atveju, dėrybų su JAV atveju, kompromisas, kuris siūlomas, nėra pakankamai geras. Jeigu prisiminsime, kada prasidėjo ši istorija dar 2003 metais, tai mes tada dėrėj, taigi mes dėrėjomės devynerius metus ir buvo parengtos sutarties keturios versijos per visus šios metus, paskutinioji 11 metais, pirmoji 4 metais. Ketvirtoj, ketvirtųjų metų susitarimo projektą užginčio parlamentas, taip pat dėl jo buvo, buvo byla ir Europos teisingumo teisme. Ir dabartinis susitarimo projektas irgi mūsų netenkina. Bet prisiminkime, anksčiau Europos parlamentas neturėjo galimybės įsikišti šį procesą, negalėjo, įsiki, negalėjo užginčyti nacionalinių parlamentų sprendimo patvirtinti sutartį mes būtume, aišku, pasinaudoję tokią galimybę, jeigu būtume ją turėję. Tarpinis susitarimas buvo sudarytas šeštais metais, paskui dar vienas susitarimas atsirado 2007 metais. Aišku, įsigaliojus Lisabono susitarimui, mes dabar turime balsuoti dėl šio susitarimo projekto. Tačiau siūlau nebalsuoti, sustabdyti balsavimą ir bandyti iš naujo dėrėtis dėl susitarimo. Priimdami sprendimą nebalsuoti, mes irgi rodome poziciją. 2007 metų susitarimas nebuvo geras, lygiai taip pat nėra ir geras ir šitas. Ir todėl manyčiau, kad nereikia balsuoti. Esame nustatę kriterijų savo dviejose rezoliucijose, 10 metų gegužę ir lapkritį tos rezoliucijos buvo patvirtintos ir juose nustatyti tam tikri kriterijai, kurių privalu laikytis ir kurių nėra projekte. Turime pripažinti, kad kai kuriais klausimais buvo pasiekta pažangos. Aišku. Visgi nepakankama ta pažanga ir pažanga pasiekta ne esminėse sritise. Apgailestautama turiu pasakyti, kad susitarimo tekstas yra daug blogesnis negu kad būdavo anksčiau. Ir kyla pagrindinis klausimas - proporcingumo ir būtinumo. Yra teisinės, teisinė nuostata Europoje, kad asmens duomenų naudojimas, ypač tokių masinių būdu turi tenkinti būtinumo ir proporcingumo principus. Mes šį klausimą kėlėme ne kartą. Aš suprantu, kad egzistuoja tam tikra politinė tikrovė ir todėl nesigilinsiu į detalės. Bet noriu pasakyti, kad tikslo pribojimas Tikslo pribojimas nustatytas ketvirtame straipsnėje, jo keturiose dalise. Pirmoji dalis, iš, pirmoje dalyje iš tiesų labai aiškiai apibrėžiamas duomenų panaudojimas, nurodoma, kad tai gali būti, duomenys gali būti naudojami kilus terorizmo grėsmiai ir taip pat tarp valstybinių nusikals, tarp valstybinių nusikaltimų atveju. Taigi ketvirtos straipsnio pirmoji dalis nėra jau tokia bloga. Tačiau egzistuoja tam tikras netitikimas. Yra ketvirtos dalies antra, trečia ir ketvirta dalis. Pirmoje dalyje aiškiai sakoma, kokiais tikslais galima naudoti PNR duomenis, tai yra kovoje su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu. Tačiau kitose dalyse yra nurodyti ir kiti tikslai, jie neapibriežti. Pavyzdžiui, pasakyta, jeigu reik, yra teismo sprendimas. Ką tai reiškia, jeigu to reikalauja teisėjas? Jeigu reikalaujama pagal įstatymus, tai yra kitas dalykas. Toliau, jei vykstant e, patikrą asmenų pasienyje ir taip toliau, aš tiesiog neskaitysiu visų visos formuluotės. Deja, ketvirtos straipsnio antra, trečia ir ketvirta dalis visiškai panaikina tą naudą, kurią turėtume gauti vadovaudomėsi ketvirtos straipsnio pirmoje dalyje, todėl kad antroje, trečioje, ketvirtoje dalyje kalbam apie domenų panaudojimą visiškai nesiejant to, su pagrindiniu duomenų naudojimo tikslu, tai yra kova su tarpvalstybiniu nusikalstamumu ir e, terorizmu. Tai viena problema. Antra problema yra duomenų išsaugojimo laikotarpis. Iš esmės duomenys bus saugomi neribotą laiką. Ne 15 metų, kaip kai kurie galvoja, o neribotą laiką. Pirmus 10 metų prieiga prie duomenų bus atitinkamai ribojama. Tai gerai, bet nėra nurodyta, kad duomenys yra nu, nuasmeninami. Taip pat paskiau nurodoma, kad bus ribojama prieiga, bet nenurodoma kaip. Aš manau, todėl duomenų išsaugojimo laikotarpis uh, bus neribotas. Jeigu prisiminsime ketvirtų metų susitarimą, tai tada buvo numatytas 3,5 metų duomenų išsaugojimo laikotarpis. Pasibaigus tam laikotarpį duomenys turėjo būti sunaikinti. Todėl dabar mes tikrai negalime pritarti neriboto laiko duomenų išsaugojimo laikotarpiui. Dabar duomenų importas eksportas. Mes labai aiškiai sakėme savo dešimtųjų metų rezoliucijoje, kad uh, duomenų eksporto metodas yra skirtas tik tai e, darbui su JAV. Beje, tai aiškiai apribota ir susitarime su Australija. Dabartinėme susitarime kalbėtoje prašo aplinkinių nustoti šnekučiuotis, nes jai kalbos trukto. Taigi, dabartinėme susitarime taip pat yra leidžiamas ir duomenų importas, esant tam tikrom aplinkybėm. Bet jeigu jūs pagalvosime, kaip visą tai veiks, aš iš tiesų nematau jokios priežasties, kodėl turėtų būti leidžiamas duomenų importas. Taip, JAV jungtinės valstijos gaus tai, ko nori, tai yra tikrą laikį duomenų eksportą, o ką tai reiškia? Tai reiškia uh, e, prieiga prie duomenų 24 valandas per parą. Ir todėl nesuprantama, kodėl JAV turi turėti galimybę prisijungti prie europinių rezervavimo sistemų. Aš pasitikiu amerikiečiais, man jie patinka, tačiau pasitikėjimas yra viena, o kontrolė yra kita. Negalima leisti prisijungti neribotai prie šitų dalykų. Toliau teisminis žalos atlyginimas. Šiuo atveju nieks nepasikeitė nuo 2004 metų. ES piliečiai tiesiog neturės galimybės teisminę tvarką įsireikalauti žalos atlyginimo. Dėl duomenų tolesnio perdavimo irgi nuostatos nepatobulėjo išlaikytos praktiškai tos pačios duomenų perdavimo sąlygos, kaip ir septintųjų metų susitarime. Toliau taip vadinami jautrus duomenys. Anksčiau tokių duomenų perdavimas buvo absoliučiai draudžiamas. Turiu galvoje 2004 metų susitarimą, dėl ko buvo kreiptas į Europos teisingumo teismą. Dabar tokių duomenų perdavimas yra leistinas, bet nenustatytos perda, tokių duomenų, neskelbtinų duomenų perdavimo sąlygos mes turime labai gerai apsvarstyti, kokios bus pasiekmes, jeigu pritarsime susitarimui, lygiai taip pat, jeigu jam nepritarsime. Jeigu pritarsime susitarimui, kaip kad mes patvirtinome susitarimą dėl SWIFT duomenų perdavimo arba susitarimą su Australija, tai kasgi tada? Aišku, nesame aiškai regiai, bet manau, kad gali, kilti, gali būti paduotas ieškinys Europos teisingumo teismui. Ir tikrai Europos teisingumo teismo teisėjai nesivadovaus politinėmis nuostatomis, o vadovausis tik teisinėmis nuostatomis ir tikėtina, pakankamai tikėtina, kad bus ginčiamas susitarimo teisėtumas ir nebus atsižvelgta į politinius pageidavimus. Todėl mes turime būti visiškai tikri, kad susitarimas, jeigu jam pritarsime, nebus užginčytas teisingumo teisme, kitaip atrodysime idiotais. O jeigu parlamentas nepritars, kas tada? Na, aš sakyčiau, kad duomenys ir toliau bus perdodami. Nemanau, kad bus e, nutraukti visi transatlantiniai skrydžiai. Dauguma valstybių narių, bent jau kiek mes turime informacijos, yra pasirašiusios dvišalius susitarimus dėl asmens duomenų perdavimo JAV. Tokie susitarimai gana keistoką mechanizmą pagimdė nes yra 27 valstybės narės, bet vis tiek yra e, duomenės perdudami teisėtai. Problema, aišku, gali kilti, kad tais atvejais, kai nėra teisinio pagrindo, oro vežėjai gali atsidurti teisinė prasme sudėtingose situacijose. Ir tai gali tapti labai rimta problema. Bet ar ta problema verčia mus pritarti susitarimui? Mano atsakymas būtų ne. Ir dar porą pastabų. Yra tokia nuomonė, kad šis, sus, dėl šio susitarimo galima dėrėtis iš naujo. Aš nemanau. Ir nemanau, kad e, bus surinktos naujos dėrybos. Amerikiečiai nerodo jokio ženklo, kad pageidautų pradėti dėrybas iš naujo. Mes, tiesą pasakius, esame ten, kur esame. Amerikiečiai turi bet kokią teisę, kaip ir kita suvereni valstybė, prašyti duomenų, kurie pagėdauja atvykti į jungtinių valstijų teritoriją. Mes negalime tokios teisės užginčyti. Jie imasi tam tikrų teisinių saugiklių, bandydami apsaugoti savo teritoriją. Ir dar viena mano pastaba. Jeigu nepritarsime, koks atsirastų precedentas. Nepamirškime, esame pritarę susitarimui su Australija, bet Australijos atveju pasiekėme uh, tenkinančio mūsų kompromiso. Tai yra jau antras susitarimas, dėl kurio mes dabar kalbame ir vyksta dėrybos dėl susitarimo su Kanada. Nuo 2009 metų, jei neklystų, asmens duomenis Kanadai yra perdodami be jokio teisinio pagrindo. Nėra jokio susitarimo, bet duomenų srautai juda abipusiai. Bet yra ir kitos valstybės eilėje kurios pagėdauja gauti keleivio įrašų duomenis. Trys valstybės jau kreipėsi Europos komisiją dėl susitarimo sudarimo, bet Europos komisija atsisakė dėrėti dėl tokio susitarimo su Japonija, Pietų Koreja ir Kataru. Taip pat yra Kuba, Pietų Afrika, Jungtinė Arabo Emiratai ir virtinė kitų trečiųjų šalių. Todėl mes turime gerai apsvarsyti Kai mes pasirašėm, pritarėme susitarimui su, su Australija, tada sakėme, kad ta sutartimi nustatomi minimalus keleivio duomenų įrašų perdavimo standartai. Tačiau 2004 metais buvo byla Europos teisingumo teisme. Paskiau atsirado nauji susitarimai, septintųjų metų susitarimas, paskiau kriterijai buvo nustatyti mūsų rezoliucijose ir mes sakėme, kad reikia pasinaudoti susitarimu su Australija kaip tipiniu susitarimo pavyzdžiu. Bet dėja, tai nepadaryta. Tenka tik apgailestauti dėl mano rekomendacijų pirmininkė. Ačiū. Žodis komisijos nariai. Dėkoju dėkoju už tai, kad pakvietėte mane į šias svarbės diskusijas. Aš čia esu tam, kad gaučiau jūsų sutikimą šiam susitarimui dėl trijų priežasčių. Visų pirma, dėl to, kad teisėsaugos institucijoms reikia keliaivių domenų įrašų e, perdavimo taisyklių. Antra, šitas susitarimas yra žymiai geresnis nei dabartinis, dabar galiojantis. Ir trečia, aš nelabai matau kokią nors kitą alternatyvą, kuri geriau atspindėtų ES ir jos piliečių interesus. Paaiškinsiu viską išsamiau ir tada galėsiu atsakyti jums kylančius klausimus, taip pat sureaguoti į kai kuriuos pranešėjos komentarus. Visų pirma, dėl to, kiek būtina yra naudotis keliaivių duomenų įrašais. Šiam komitetui buvo pateikti argumentai tam jau keletą kartų. Tai yra kova su terorizmu, taip pat su nu, sunkiais tarptautiniais nusikaltimais. Tokie nusikaltimai kelia didelę grėsmę Europos gyventojams ir PNR duomenų perdavimas. Yra būtinas e, tyrinėti tokius nusikaltimus ir traukti sak, e, asmenys baudžiamojo atsakomybėn. Pavyzdžiui, Mumbajaus e, teroristinio išpolio atveju e, taip pat Times Square sprogdintojo atveju ir kitais atvejais tokie duomenys buvo gyvybiškai svarbus. Jie ir toliau tampa vis svarbesni ir būtent todėl ES valstybės narės kūrė įvairiausias sistemas ir tokiems duomenims perduoti ir taip pat planuojama sukurti sistemą ES lygių. Antra, Noriu pasakyti iš savo pusės, kad šis susitarimas yra iš tiesų daug geresnis lyginant su dabartiniu PNR 2007 metų susitarimu. Būtent 2004 metai negali būti lyginami, tų metų susitarimas negali būti lyginamas su šiuo susitarimu, kadangi te, tuo metinis buvo laikinas ir pagrindinis dėmesys tuomet buvo skiriamas e, ne jo turiniui, bet teisiniam pagrindui. Ir dėl to, kad taryba, parlamentas ir komisija pritarė JAV pageidavimams iš dalies, manau, kad galime pritarti ir tokiam susitarimui. Visi kartu atlikome svarbų darbą, visos trys institucijos ir JAV paprašėme pritarti mūsų pageidaujamoms nuolaidoms Ir dabar šitas naujas susitarimas yra aiškesnis, ten yra garantuojama geresnė keleivio duomenų apsauga ir taip pat e, padidinamas PNR duomenų sistemos veiksmingumas. Šiame susitarime yra atsižvelgiama į daugumą nuogastavimų, kurios buvote įvardyję savo rezoliucijoje. Ten yra minimas žmogaus teisės, taip pat proporcingumo principas ir privačių asmens duomenų apsauga. Pateiksiu Jums keletą pavyzdžių. Lyginant su dabartiniu susitarimu, tai yra vienas tekstas parašytas sutarčių kalba ir jis yra teisiškai pareigojantis. Ten yra apibrėžiamos nu, savokos, sunkus tarptautiniai nusikaltimai, taip pat terorizmas. Tai sukelia daugiau teisinio iškumo. Taip pat yra pareigojama JAV e, dalintis informaciją gaunama pasitelkus keliaivių duomenų įrašus. Šiame susitarime yra paaiškinama ir susiaurinama JAV institucijų tikslai, kuriais jie gali prašyti PNR duomenų. Tai reiškia, kad tokių duomenų galima prašyti tik tai kovon su terorizmu ir sunkiais tarptautiniais nusikaltimais. Ir sunkus nusikaltimas yra įvardyjamas kaip nusikaltimas, už kurį yra baudžiama daugiau negu trejų metų laisvės atėmimu. Ir tai yra daug geresnis tekstas lyginant su anksčiau mūsų svarstytais susitarimo tekstais. Taip pat dabartinis susitarimas apriboja saugojimo terminus. Tokie duomenys gali būti saugomi iki 10 metų sunkių tarptautinių nusikaltimų atveju ir tik tai terorizmo atvejais duomenys gali būti saugomi iki 15 metų. Taip pat šiuo sustarimu yra užtikrinama, kad PNR asmenys būtų nuasmeninami praėjus šešiems mėnesiams po to, kai jie bus perduoti. Tai reiškia, kad po to prie tokių duomenų galės prieiti labai nedidelis e, teisės saugos institucijų darbuotojų ratas. Taip pat viskas, kas yra susijęs su konkrečiais asmenimis, nuorodos į tuos asmenis bus panaikintos po nustatyto laiko termino. Kitaip sakant, tokia informacija bus sunaikinta. Taip pat yra įtrauktos nuostatos dėl domenų apsaugos. Yra draudžiama priimti tokius sprendimus, kurie galėtų automatiškai pakenkti e, keleiviams. Taip pat e, yra ribojamas domenų teikimas e, visuomeniai, jų viešinimas. Taip pat šiuo sustarimu paaiškinama, kad keleivis turi teisę prieiti prie savo PNR duomenų, taip pat juos pataisyti ir kai reikia juos ištrinti. Taip pat yra numatoma administracinės ir teisminės žalos atlyginimo nuostatos. Taip pat dėl tolesnio perdavimo įvairioms suinteresuotoms institucijoms ir trečiosiams šalims. Taip pat ši nuostata buvo patikslinta ir teigiama, kad sprendimai turi būti priimami kiekvieno atveju atskirai. Dėl metodų šis susitarimas yra labai aiškus. Visi vežėjai turi perduoti duomenis e, duomenų eksporto būdu. Taip pat yra patikinama, kad tie vežėjai, kurie negali dar kol kas atlikti tinkamo duomenų eksporto, jau buvo įpareigoti imtis atitinkamų veiksmų, kad tai daryti galėtų. Ir taip pat yra numatytas e, galimybės e, atlikti labai ribotų atvejų ribotais atvejais duomenų importą. Taip pat yra numatyta, kam tokie duomenys turi būti perdodami. Yra įtrauktos nuostatos, kurios padės užtikrinti teisingą ir tinkamą šio susitarimo taikymą. Jo taikymas bus nuolatos peržiūrimas reguliariai ir taip pat pilna peržiūra bus atliekama po keturių metų. Taip pat yra įpareigojama JAV e, saugoti informaciją apie visus PNR duomenų perdavimo atvejus. Ir galiausiai Susitarime yra patvirtinamas tiek JAV, tiek ES įsipareigojimas apsaugoti asmens duomenis, taip pat stengtis, kiek galima veiksmesnių padaryti teisės saugos institucijų darbą. Aš pripažįstu, kad šio komiteto nariai ir taip pat kiti parlamento nariai turi klausimų ir tam tikrų abejonių ir tikiuosi, kad galėsiu atsakyti į bent jau kai kuriuos iš jų šiandieną. Bet taip pat noriu pasakyti, kad nei vienas tarptautinis susitarimas nėra tobulas. Kai yra keli partneriai, kurie derėsi, visą laiką reikia kompromiso. Iš tiesų, dėrybos yra sudėtinga veikla reikalaujanti supratingumo ir jautrumo iš abiejų pusių, tiek iš mūsų, tiek iš JAV. Ir dabar, kadangi nėra jokios realios alternatyvos šitam susitarimui, manau, kad neturim kitos išeities ir toliau dėrėtis, dar ilgiau dėrėtis su JAV negalime. Susit Jūs įvardėjote labai aiškiai, kokiuose srityse norite pažangos, kur norite dar patobulinti susitarimą. Kartu su taryba mes dirbame labai įtemptai ir dabar dėrybos jau prasidėjo paskutinėme savo etape. Be abejo, tobulybės gal nepasiekėme, bet iš tiesų daugiau jokių nuolaidų nebegalime reikalauti ir negalime sauliaisti visiškai nepasirašyti jokio PNR susitarimo, kadangi tai pakenktų mūsų santykiams su JAV ir taip pat JAV ir toliau prašytų oro vežėjų perduoti keliaivių duomenų įrašų duomenys. Ir komerciniais tikslais vežėjai tą darytų, o dėl to susiklostytų labai didelis teisinis neiškumas e, oro vežėjams. Ir taip pat Europos piliečiai liktų be jokios teisinės apsaugos, o mes juk čia ir esame tam, kad jų interesus apgintume. Taip pat kitos šalis galėtų pasiekti JAV pavyzdžių ir prašytų perduoti PNR duomenys, nesiremiant jokiais galiojančiais susitarimais. Ir tokiu būdu mes tada apskritai neturėtume jokios įtakos keliaivių duomenų įrašų perdavimui ir negalėtume apsaugoti savo keliaivių teisių. Taigi, gerbiami parlamento nariai, raginu Jūs pritarti šiam susitarimui. Dėkui. Ačiū. Ponas Bomer, žodis Jums. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti Libė komitetui už suteiktą galimybę pristatyti tarybos nuomonę šiuo svarbiu klausimu. Pusiausviros siekis tarp tausies saugos poreikių ir asmens teisų apsaugos niekada nebūna lengvas. Iš tiesų labai sunku ir tas darbas yra labai įtemptas. Ir aš žinau, kaip rimtai šis komitetas žiūri į savo pareigas. Būtent todėl manau, kad yra labai svarbu pirmininkaujančiai Danijai užtikrinti, kad neliktų jokių abejonių dėl to, kokia yra komis, tarybos nuomonė šio klausimu. Bet kokiuose dėrybose niekada negalima tikėtis pasiekti visko, ko planuojama pasiekti pradžioje. Dėrybos dėl šio susitarimo taip pat buvo neišimtis. Remiantis Europos parlamento ir tarybos diskusijomis buvo numatyta keletas tikslų, kurių turėjo siekti komisija, dėrėdamasi su JAV dėl naujojo keliaivių duomenų įrašų susitarimo. Ir visą laiką buvo aišku, kad mūsų partneriai Amerikoje e, kai kurias taisyklės, e, kai kuriams taisyklėms pritars, kitoms ne. Skaitant susitarimą, matau, kad komisijai pavyko pasiekti tikrai nemažos pažangos ir noriu pasveikinti komisiją su šiuo neblogu rezultatu. Tačiau Tai nėra tobulas susitarimas. Tačiau, gerbiami kolegos, negalime, kad tobulybės siektume bet kokią kainą ir e, pražiūrėtume tai, kas yra gera. Šiuo sustarimu yra sukūriamas teisinis aiškumas oro linijoms ir oro vežėjams. Šis klausimas, apie kurį šiandieną kalbame, yra tas, kuris yra labai svarbus Europos parlamentui ir jau keletų atvejų yra aiškiai vardyta, kad čia svarbiausia yra ginti mūsų piliečių teisės. Ir turiu pasakyti, kad Europos parlamentas čia atliko pagrindinį labai svarbų vaidmenį gerinant, tobulinant susitarimo projektą. Tarybos vardu noriu paraginti jūs pritarti tokiam susitarimui negaliu prašyti, kad, pritart, kad atsisakytumėte savo abejonių, tačiau manau, kad daugiau nuolaidų iš JAV nebegalime tikėtis. Pritarkime šiam susitarimui, nes tai yra pats geriausias sprendimas šiam sudėtingam klausimui. Ir nesusitelkime į tai, ko nepavyko pasiekti, bet į tai, ko pasiekėme. Ir dėl to tikiuosi, kad Europos parlamentas pritars šiam sustarimo projektui. Dėkuoju uždėmesi. Dėkoju už tarybos nuomonę. Labai daug prašančių žodžio. Sofija, ar norėtumėte sureaguoti? Patikslinti norėčiau. Pasitikslinti. Noriu viską iki galo suprasti, nes ne visai prisimenu, kad taryba, kada, tarybos atstovai čia kada nors būtų lankėsi anksčiau ir bandytų įtikinti Europos parlamento narius balsuoti vienai par kitaip. Iš tiesų taryba parengė savo nuomonę ir ją pastatė. Mums pristatė. Europos parlamentas taip pat parengė savo nuomonę ir mes nevažiuojam pas jūs, jūs nevažiuojate pas mus. Įtikinėti vieni kitų. Nesupratau tarybos atstovo pastebėjimo. Gal galime nukelti jūsų reakcijas į diskusijų pabaigą kadangi labai daug yra prašančių žodžio. Pone pirmininkė, galbūt šio komiteto pirmininkas galėtų mums pateikti atsakymą raštu. Dėl to, apie kokią procedūrą čia yra kalbama. Ponas Vamelis galėtų sureaguoti tai ir žodžiu, tik tai diskusijų pabaigoje. Norėčiau visų pirma išklausyti tų, kurie prašo žodžio, kadangi daug tokių yra. Ir kadangi labai svarbu išklausyti visų frakcijų atstovų nuomonių prieš išgirstant e, pono Vamelio atsakymus, visų pirma, norėčiau paprašyti šešėlinio pranešėjų, kurie prašė žodžio pasisakyti, o po to žodžius teiksime kitiems. Ponas Fus, jis yra EPP šešėlinis pranešėjas ir prašau kalbėti kiek galima trumpiau, kadangi vėluojame jau pagal planą, kaip dažnai atsitinka. So, die, dank erstmal, die... Pirmiausia, ačiū. Visa problematika visiems yra aiški. Pane Sofija Infeld pristatė mums šias visas problemas ir visas gerasias ir blogasias šios sustarimo sritis ir, ko, ir jo šio sustarimo trūkstamas vietas. E, žinoma, negali būti taip, kad visi būtume patenkinti šiuo susitarimu. Akivaizdu, kad taip nebus. Mes e, ir patys e, susipažinome su šiuo susitarimu ir pastarąjį kartą Strasbūrė kalbėjomės ir mm, su komisijos bei Europos parlamento teisės tarnybomis bei Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnų Ir mes nustatėme, kad iš esmės e, susitarimas yra e, susijęs su tam tikrais deficitais. E, jam trūksta atitinkama mūsų duomenų priežiūros arba duomenų apsaugos standartų. Kitas dalykas. Kitas dalykas tai, kad jeigu mes dabartiniam sustarimui nepritarsime, tai mūsų piliečių domenų apsaugos standartai bus daug prastesni ir jie bus neapsaugoti. Taigi, e, ponia Sofija Infeld, septintame puslapyje savo pranešimo e, ir tinkamai pastebėjo, kad e, kad, sakykime, per ilgai saugomi šitie duomenys, į visą tai buvo atkreiptas dėmesį ir kalbant apie oro bendrovės ir kokios pasiekmes iš to išplaukia. Uh, Tačiau, jeigu mes nepas, nepasirašytume su susitarimo, e, bus tokia teisinė situacija, kuri pakenks mūsų piliečiams. O šiuo atveju dabar susidaro bent jau e, nepalanki teisinė situacija oro bendrovėms. Kalbant apie duomenų apsaugą, galbūt e, Čia vertėtų kelti klausimą sutartyje numat, dėl sutartyje numatytų duomenų apsaugos standartų ir aps, iškelti vis dėlto politinius klausimus ir apsvarstyti, ka, kokiu atveju bus užtikrintas duomenų e, saugumas ir a, e, koks bus duomenų apsaugos standartas ir, pavyzdžiui, ar su šiuo susitarimu bus pagerinta duomenų apsauga bei mūsų saugumas. nes e, dabar renkant šios duomenys iš esmės nebuvo pažeista jokia. Jo, nebuvo pažeistos jokios teisės, o dabar dėl šito metodo ar eksporto ar importo mes bent jau turime reglamentuoti, kad, sakykime, importo metodas nebūtų apskritai taikomas. Tai turi būti nustatyta, o būtų taikomas tik tai eksporto metodas. Be to, mes e, turime turėti galimybę kasmet e, per, e, persvarstyti, peržiūrėti šį susitarimą. Ir mes vis dėlto turėtume pritarti šiam susitarimui, jeigu mes norime ginti savo piliečius, jų a, e, duomenis, nes bet kokiu atveju tais duomenimis yra keičiamasi. Todėl aš manau, kad a, e, vis dėlto susitarimas, nors jis ne pats geriausias, pagerins mūsų piliečių teisinę situaciją. Ačiū, ponė Albrechtai. Jūs taip pat, jūs taip pat esate šešėlinis pranešėjas. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš galiu prisidėti prie ankstesnio kalbėtojo, tiksliau negaliu prisidėti prie uh, teigiamų pastebėjimų, kuriuos pasakė sesis kalbėtojas, nes aš turiu tam tikrų abejonių. Tos abejonės jau buvo iškeltos uh, ponios Sofijos Infeld. Klausimas galiausiai yra toks. Jeigu mes dabar balsuosime dėl šio sustarimo, ar mes pasieksime tokį rezultatą, kokio mes prieš tai tikėjomės ir norėjome? Aš manau, kad tuose punktuose kuriuos mes kaip Europos parlamentas e, ilgus metus kėlėme arba pabrėžėme, tai aštuonerius metus mes pabrėžėme šios klausimus ir nagrinėjame juos. Aš manau, kad tose punktuose vis dėlto nėra rastas e, mums tinkamas kompromisas arba teigiamas rezultatas. E, mes net negalėjome išspręsti tų problemų, kurios susijusios yra su duomenų paskirstimu, su duomenų saugojimu, su duomenų profiliavimu. Ir kaip mes galime sutrukdyti, pasinaudoti tais duomenimis neįgaliotoms institucijoms, pavyzdžiui, maskuojant tos duomenys arba nuosmeninant. Junktinių Amerikos valstijų institucijos šiuos duomenis ir dabar jau e, saugo neapibrieštą laiką. Ir iš esmės šitas saugojimas yra įsikišimas į privačią erdvę. Tai, tai yra pažeidžiamos asmens teisės. Ir e, jeigu mes pasvarstytume, kaip kai kurie a, e, konstituciniai teismai jau a, pasvarstė Europoje a, iš esmės kuo skiriasi tas e, saugome laikotarpis e, šešių mėnesių ir iki penkiolikos arba neapibriešto laikotarpio, kai saugomi duomenys. Tai iš esmės tai yra didžiulis skirtumas. Ir institucijos e, gali pasinaudoti tais duomenimis per visą tą saugojimo laikotarpį, tai yra nustatyta ir susitarime. Tai reiškia, kad šitas sustarimas mums vis dėlto suteikia per mažai saugumo, o dėl šito mm, teisinio e, saugumo oro bendrovėms aš norėčiau pasakyti, kad iš esmės e, truputį nelogiška e, prašyti, sakykime, iš kokių nors oro bendrovių arba iš kitų valstybių piliečių pateikti kažkokius duomenis, apie kuriuos jie buvo iš anksto neinformuoti. Aš manau, kad čia kils didžiulių sunkumų. Ne visi su tuo sutiks. Aš manau, kad mes kaip ES turime, jeigu kiek įmanoma, pabrėžti, kokios priemonės mums yra teisėtos, o kokios mūsų požiūrį yra neteisėtos. Būtent mes turime remti savo teisės baze. Ir yra e, e, iš esmės daug ir bylų dėl teisingumo teisme, kur kalbama apie e, šitą saugojimo laikotarpį ir apie profiliavimą duomenų. Mes turime atsižvelgti jos. Ačiū, ponė Jekobai. Pone mm, pirmininkė, mes sudarėme su sudėtinga situacija. Aš manau, kad šešėlį pranešėjai pranešėjai jau iš esmės jau iškėlė tos klausimus į tarybą ir, ir komisija, taip pat iškėlė šios klausimus į Amerikos valstybių institucijos, taip pat kelia tos klausimus. Iš esmės mes jau nuveikėme pakankamai daug ir visi tie, kurie dirba šioje srityje, būtent turi priimti politinį sprendimą, bet kokią atveju turi priimti jį ir Europos parlamentas. Aš turiu tai jums pasakyti. Aš gerbiu pranešėją, tačiau aš nepritariu jai. Nepritariu jos išvadams. Aš manau, kad e, iš esmės e, e, situacija galėtų pagerėti. E, tai pasikultavo su jumis, su, su komisijos e, atstovais. Paaiškėjo, kad, e, kad tos diskusijos, kurios vyksta ir Junktinėse Amerikos valstijose, ir Europoje, rodo, kad mes iš tiesų nuveikėme nemažą darbą. Būtent palyginti, ką mes pasiekėme, rengdami tokius tarptautinius susitarimus, lyginant su ankstesniais susitarimais. Taigi būtent, žinoma, negalima gauti 100 procentų to, ką reikalaujate. Tačiau, bet kokiu atveju, mūsų pagrindinis mm, aspektas, kurį mes turim pabrėžti kaip Europos atstovai, kad mes esame įsipareigoję ginti piliečių saugumą. Mes turime vis dėlto laikytis e, tam tikros vienos pozicijos. Mes neturime e, suskaldyti į dvi šalius susitarimus e, ir patekti į tarsi chaosą, į anarchistinę situaciją. Ir būtent, būtent spręsdami tokį subtilų klausimą kaip duomenų apsauga. Ir mes, aš manau, kad mes pasiekime didelę pažangą. Mano frakcija pritarė šiam sustarimui. Aš manau, kad labai svarbu, kad dabar reikia veikti greitai ir ištingai. Net mes neturime išlaiky, išlaikyti tos neužtikrintumo būksenos, kai kyla pavojus mūsų gyvybės, mūsų piliečių gyvybėms. Žinoma, e, čia kyla daug emocijų, kad, sakykime, kad e, šimto procentų mes nepasieksime, ko reikalaujame. Mes gyvename vis dėlto realiame pasaulyje. Mums reikia dėrėtis ir mums reikia susidėrėti geriausią, ką mes galime gauti. Mes tiesiog turime būti truputį geresniais, pasiekti truputį geresnį rezultatą, negu mes, tiki, negu mes uh, siekiame. Uh, ir kad ir ką mm, e, pranešėja pasakytų apie atitinkamas apribojimus, tai aš sutiksiu to, bet uh, pritariu sustarimui. Ja, pana, uh, pana Ernst uh, Guja vardu. Ačiū, panė pirmininkė, aš uh, pritarčiau pana Albrechtui ir ponai Sofija Intveld. Aš e, vis dėlto nesu patenkinta tais pokyčiais, kurie yra jau atlikti, kalbant apie šį sustarimą. E, tai jeigu mes pritartume tokiam sustarimui, tai būtų žingsnis atgal teisinė prasme, nes mes neapsaugotume savo piliečių teisų. Nes Nes mes žinome, kaip šitas 13 straipsnis, jeigu aš neklystu, būtų taikomas. Čia, čia kalbame apie piliečių apsaugą ir apie e, ES piliečių e, e, teisę, e, kad į žalos atlyginimą. Tai būtent teisinis saugumas turi būti užtikrinimas. ir Europos parlamentas neturi pritarti šiam susitarimui. Žinoma, e, kaip jūs sakėte, amerikiečiai gali nenusileisti, tačiau iš esmės, jeigu mes galime pasiekti geresnį rezultatą, e, mes turime stengtis jo siekti, mes neturime pritarti tam, kad mes dabar žengsime žingsnį atgal ir mažiau apsaugosime savo piliečių teisės. Mano frakcija tam nepritartų. Tai yra susijęs su, e, su su tuo, iš esmės, kad e, tai yra net, net ne argumentas. Mes net negalime rizikuoti savo piliečių teisėmis. E, pane Lopes. Ačiū, pane pirmininkė. Nors aš nesu šešėlinė pranešėja, tačiau kalbėsiu savo frakcijos vardu. Brigit Cipel yra šešėlinė pranešėja, tačiau jinai negalėjo dalyvauti posėdėje. E, todėl aš kalbėsiu panos Cipel vardu ir pristatysiu jos poziciją dėl šio sustarimo. Iš esmės konstatuotina, kad pana Cipel pritarė kolegų argumentams. Tai būtent kalbant ne apie šio susitarimo taikymą ar panaudojimą, bet apie jo tikslus tiek kalbant apie mm, šitą importo arba eksporto metodą, nes čia yra susiję tam, tam tikri mm, subtilus dalykai su būtent metodo pasirinkimu. Kitas dalykas kyla, kyla abejonių ir dėl duomenų saugojimo laikotarpio. O kalbant apie e, teisę į žalos atlyginimą, tada nesimato iš esmės, kad amerikiečiai būtų nusiteikę suteikti e, tokią galimybę ES piliečiams. Taigi, kodėl mes turime sutikti su tuo, kad šiame sustarime yra apribojamos mūsų teisės ir galimybės? Šitas sustarimas neužtikrina didesnės apsaugos mūsų piliečiams. Šiuo atveju taikoma praktiškai amerikiečių teisė ir mes tampame nuo jos priklausomi. O tai iš tiesų nėra mūsų interesas. Todėl E, šešėlinė pranešėja, pranasipel, mano, kad mes neturime pritarti sutarimui tokią formą, kokia dabar yra. Ir mes taip pat galėtume pritarti tam, kad buvo pasakyta ir apie duomenų apsaugą. Aš nelabai supratau, ką sakė ponė Malmstrom apie duomenų apsaugą. Aš nesupratau, taigi kaip dabar pagerinta duomenų apsauga. Taigi, kaip, e, kaip užtikrinamas e, draudimas piknaudžiauti duomenimis e, pagal šį sustarimą? Ačiū, dabar norėčiau pasakyti žodį poniai Latford. Ačiū, pirmininkė. Aš manau, kad sudėtingiausias dalykas susijęs su šios sustarimu yra tas, kad iš esmės jis nėra iki galo teisiškai pagristas. Iš esmės jis yra tik tai iš dalies teisiškai pagristas. E, tai ypač tie aspektai, kurias pabrėžia pranešėja e, e, ketvirto, ketvirto straipsnio, pavyzdžiui, antra, trečia ir ketvirta dalis. Galbūt aš provokuosiu. Galbūt čia komisijos tarnybų požiūris, kad tai yra vis dėlto geriausias pasiektas rezultatas. Tai iš esmės mes turime vadovautis konstruktyvių požiūrių. Taigi, viena vertus, mes galime, pavyzdžiui, sienų apsaugai arba muitinės tam tikrų tarnybų darbę panaudoti šitos įrašus. Čia arba vis dėlto taikyti šitą sustarimą remiantis ketvirtos straipsnio pirmąją dalimi. Aš bijau, kad. Aš dėl to manyčiau, kad komisijos tarnybos turėtų dar persvarsyti šį klausimą. Pone Weber. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pateikti bendro pavadžio pastabą. Iš esmės tai yra labai svarbus diskusijos. Tai būtent todėl čia atvyko panė komisijos narė, kodėl pirmininkančio Danijos atstovas čia atvyko. Todėl aš manau, kad e, nors vis dėlto mes neturime daug laiko diskusijoms, mes turėtume bent jau mūsų komitete turėti galimybę e, pasitarti tarpusavėje, padiskutuoti ir nuspręsti, e, kaip mes balsuosime šiame komitete ir būtent remtis to, kokios bus pasiekmes to balsavimo. Žinoma, ne, ne visi pranešimai pranešimai yra tokie prieštaringi arba tokie jautrus. Tačiau šis pranešimas yra būtent toks. Aš manau, kad, kaip jau buvo pasakyta, akivaizdu, e, reikia pripažinti du dalykus. Taip, mums reikia užtikrinti piliečių apsaugą įvairiais būdais. Mes gyvename labai sudėtingame pasaulyje ir mums reikia nuveikti daugiau užtikrinant tą apsaugą. Antra vertus, akivaizdu, kad e, šiame sustarime yra e, e, tam tikri dalykai pataisyti ir pagerinti palyginti su ankstesnė jo versija. Tačiau yra ir tam tikrų deficitų. Mes turime vis dėlto siekti pusiausvėros ir pažiūrėti, koks yra išmintingiausias sprendimas, kaip pasiekti kompromisą. Sikiu, mes turėtume pažiūrėti į pasakmes mūsų balsavimo, jeigu mes pritarsime ar nepritarsime šiam sustarimui. Ne tik tai kalbant apie ES perspektyvą, bet ir apie ES parlamentą perspektyvą ir požiūrį į šį sustarimą. Nes iš esmės mes esame paskutinė institucija, kuri suteikia savo sutikimą tarptautiniai susitarimui, e, kuris e, buvo, aišku, prieš tai e, sudėrėtas komisijos. Todėl mes turėtume uh, įsisamonti tai, kas nuvyko per e, pasarosius metus su kitomis susitarimais, e, kuriems mes pritarėme. E, TFTP susitarimas tai buvo vienas iš tų, iš tų susitarimų. Žinoma, aš, kaip ir mano politinė frakcija, mes susidurime tokia situacija, kad mes pažadame vieną dalyką, tačiau paskui pastebime, kad kiekvieną dieną tais duomenimis keičiamasi. Tam tikrų būdų, kuriam mes nepritarėme. Ir e, žinoma, čia galima pasiremti tuo, kad skimtas turimas skirtas kovai su terorizmu. Uh, Dar vienas pavyzdys, jis e, nėra susijęs su e, ponios Malmström e, kompetencija, tai aktą susitarimas. Valstybės narės džiaugsmingai pasirašė aktą susitarimą, o dabar matome, kad, kad beveik visos valstybės narės atsisako savo parašų. Ir, vien, ir vienintelis kliūtis likus tai yra Europos parlamentas. Ir dėl to e, Europos komisija pateko ir teisingumo teismą. Taigi mes turime svarstyti, kokie, kokias bus pasiekmes e, oro bendrovams, e, kai mes apsaugosime savo piliečių teisės ir kaip bus traktuojamas Europos parlamentas, koks bus požiūris į mus. Aš žinau, kad dėrybos su Junktinėmis Amerikos valstybėmis yra sudėtingos jau prieš kelius metus jos prasidėjo. Pavyzdžiui, kai mes kalbėjomės apie e, vizų lengvatas arba vizų atsis, apie vizų režimą. Mes pastebime, kad ES nusileidžia, o Junktinės Amerikos valstijos vis daugiau reikalauja. Bet galbūt mes turėtume vis dėlto nenusileisti, tai būtų čia nauda ES piliečiams. Most... Noriu tiesiog pasakyti, kad iš tiesų tai vienas iš sudėtingiausių ir daugiausia prieštaringų nuomonių kelintis klausimas šis susitarimas ir tikrai tos diskusijos tęsiasi gana ilgai, bet mes turime jas kažkada baigti, tokia yra tikrovė. Todėl noriu prašyti kitų, kurie pasisakys kalbėti trumpiau. Panas Kaja, panas Busutelė ir pana Gomes, kuri paprašė Setuvarės pris dabar. Ačiū, ponė pirmininkė. Šių susitarimų atveju mane visada neramino du dalykai. Pirmas dalykas tai, ką aš vadinu dvipakopiškumas ir kitas dalykas nenusileidimo principas. Ketvirtas straipsnis. Aišku, Jūs galite visada pasakyti, kad mums pavyko pasiekti pažangos. Pavyko susitarti dėl terorizmo, sunkių tarp valstybinių nusikaltimų, apibrėžčių, bet lygiai taip pat yra ir kitų straipsnių, kurios leidžia naudoti duomenis, nenurodant, kaip tie duomenys bus naudojami arba kokie kokiais kriterijais vadovaujantis bus naudojami. Kitaip sakant, viskas paliekama institucijos, kuri naudosis duomenimis nuožiūrai. Taigi taip, pažangos pasiekta, bet tik tai pirmame etape iš mano dviejų pakopų, o antrojo etapo kokybė priklausys nuo pirmojo. Vienas iš dalykų yra duomenų nuosmeninimas. Aš šį klausimą kėliau ne vieną kartą iš tiesų tai ne kažką reiškia. Jeigu perdodami po šešių mėnesių ar trijų metų ar dar vėliau duomenis pavydalų įvairių simbolių, nes mūsų net vardas pavardė tai yra simbolių rinkinys. Bet mes turėtume gauti didesnių garantijų nuosmeninimo srityje. Turime aiškiai žinoti, kas tai yra. Ir pavyzdžiui, ar kaip būtų įmanoma atkurti duomenų savininko vardą ir pavardę. Dar vienas dalykas, ką girdime, kad keliaivių padėtis pablogėtų nepasirašius susitarimo. Taip, bet piliečiai visada, keliaiviai visada turi galimybę kreiptis į teismą gindami savo teisės. Aišku, bet tik tai pagal mūsų. Tik reitis tik į Europos teismus, o ne į Amerikos teismus. Taip pat e, straipsnis reglamentuojantis, taip pat sakome, kad jeigu mes sutiksime, tai nesutiksime, parodysime nenuseklumą. Mane stebina toks argumentas, todėl kad mes sutikimą turime duoti vadovaudamėsi mūsų standartais, o ne kitais. Renata buvo visiškai teisi, sakydama, kad nieko nepasimokėme iš praeities. Svifto susitarimo atveju vos tik susitarimas įsigaliojo, prasidėjo problemos. Nes mes negalime užtikrinti, kad duomenys bus tinkamai panaudoti. Ar mes ko nors pasimokėme? Ne, Jeigu, pavyzdžiui, sakysime, būtų neteisingai naudojami duomenys, ar mes turėsime galimybę vienašališkai nutraukti sutartį? Toks kyla klausimas. Kyla klausimas ir dėl svifto toks pats, ponia Kvėjo. Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmiausia, turėčiau pripažinti, kad komisijos narė Malstrom padarė didžiulį darbą ir tikrai komisija, komisijos tarnybos nusipelno padėkos už atliktą darbą. Komisijos narė Malstrom visiškai teisingai pastebėjo, kad vykstant tarptautinėms dėryboms niekada šimtų procentų nepavyksta pasiekti savo tikslų. Bet kila klausimas, kiek arti mes esame to varianto, kurio pageidaujame. Ar tikrai viskas vyksta taip, kaip vyko su Australija? Australi... Susitarimo su Australija atveju buvo ir politinis pagrindas ir rezoliucijos. Turiu pasakyti, kad ir mane neramina daugelis tų dalykų, apie kuriuos kalbėjo Sofija. Man nepatinka susitarimo projektas. Negaliu pasakyti, kad jis kokybiškas rimtai abejoju dėl daugelio dalykų, apie kuriuos jau kolegos pasisakė. Tačiau politinis klausimas, kurį iškėlė Sofija Intveld, sakydama, kad susitarimo nereikėtų atmesti, nes yra tam tikrai saugikliai. Bet prieš nepritarus susitarimui duomenų srautai vis tiek keliautų į jungtinės valstijas. Todėl noriu pasakyti pranešėjai, tai kokios gybus pasiekmes, jeigu mes nepritarsime susitarimui. Kokios bus pasiekmes pačiam Europos parlamentui? Nebus susitarimo, bet duomenų srautai keliaus. Ar tokiu atveju duomenų apsaugos standartai nepablogės? Ar netapsiai blogesni, palyginti su situacija, jeigu mes pasirašytume susitarimą? Kitas kalbantisis. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti komisijai ir pirmininkaujančios valstybės atstovui, kad atvykote Pas mus paprastai mes kviečiame tarybos atstovus, bet aišku, taryba turi teisę savo valia kreiptis į mus taip pat. Noriu taip pat padėkoti ir pranešėjai, bet nepritariu pranešėjos išvadai, nors labai gerbiu jos atliktą darbą, ypač šioje srityje. Mes visi žinome, kaip sakė ir komisija, ir pirmininkaujantį valstybę, kad šiuo atveju yra susitarimas ir nepriklausomo to patinka jis mums ar nepatinka jis yra toks, koks yra dabar. Parlamentas turi teisę jam pritarti arba nepritarti, <clears throat> bet negali jo pakeisti, nepriklausomai nuo to, kad kažkokio susitarimo dalis mums nepatinka. Todėl sakydami taip arba ne, mes turime galvoti ir apie pasiekmes. Dažnai balsuodamas aš bandydavau įsivaizduoti, kaip mano rinkėjai elgtųsi, kaip jie nori, kad aš elgčiausi. Kai mes kalbame apie keliones į Junktinės Amerikos valstijas be pribojimų, tai aš manau, visi piliečiai norėtų vykti be pribojimų, bet saugiai. Niekas nenorėtų susprokti lėktuve. Taip pat visiškai sutinku ir kad keleiviai nenorėtų, jog būtų kišamasi į jų privatumo sferą. Apie tai mes kalbėjome savo rezoliucijose. Tačiau visiškai pritariu ponui Koelgio, kuris sakė, kad net kalbant apie asmens duomenų apsaugą, visiškai iškus dalykas yra štai koks. Jeigu mes nepritarsime susitarimui, reikia galvoti, kokios bus pasiekmes. Ar mūsų piliečių padėtis pablogės, jeigu mes nepritarsime, palyginti su pritarimu susitarimui. Jeigu mes pasakysim, atmesime šį susitarimą, tai aš manau, kad mūsų piliečios mes domeno apsauga tik pablogės. Ir galiausiai ponia Gomes. Ačiū. Pirmininkė, man taip pat šis susitarimas nepatinka Ypač nepatinka tai, kad nebuvo tinkamai pasinaudota susitarimo su Australija tekstu. Praktiškai jungtinės valstijos visada viskuo gali abejoti. Jos abejoja, sakykime, karinių bazių naudojimu Europos Sąjungoje, kalbė paprastai motivuodamos finansinėmis priežastis. Man ypač nepatinka tai, kad neužtikrinta piliečių galimybė kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo. Bet jeigu mes atsisakysime šio susitarimo, tai tada viskas bus pagal dvišalius susitarimus, o dauguma jų yra dar blogesni. Todėl aš norėčiau į tai atkreipti dėmesį. Pati pranešėja sakė, kad kiltų nemažai sunkumų, ypač verslui ir atitinkamai sunkumų verslo įstovaujantiems teisininkams. O kokiosgi būtų pasiekmes Europos parlamentui? Kokios būtų galimybės peržiūrėti susitarimą po tam tikro laiko ir bandyti tokiu būdu ištaisyti nepatenkinamas aplinkybės? Pirmininkė, ačiū. Žodis komisijos nariai. Malstram. Pone pirmininkė, ačiū, bandysiu atsakyti trumpai. Pirmiausia, noriu padėkoti visiems už užduotus klausimus, už pastabas. Aišku, tai nėra kelio pabaiga, todėl labai svarbu išklausyti skirtingas nuomonas. Labai daug bendrų dalykų nuskambėjo Ir turiu pasakyti, kad tas bendras darbas komisijos tarybos ir Europos parlamento visada duoda naudos. Aš puikiai suprantu, dėl ko jūs nerimaujate. Bet siūlyčiau taip pat pasižiūrėti pragmatiškai. Bet kokia valstybė turi teisę pareikalauti duomenų apie atvykstančius į jų teritoriją asmenis. Komisija siekia, kad tie duomenys būtų perduoti kaip galima saugiau. Taip pat komisija šiuo susitarimu siekia užtikrinti teisinį iškumą. Dabartinis susitarimas numato ir kontrolę, ir priežiūrą. Ir jokių būdų tų dalykų, kuriuo mes, mes pasiekėme dėrėdamės dėl šio susitarimo, negalėsime užtikrinti, jeigu viskas vyks pagal dvišalių susitarimus. Ir aišku, mes šimtų procentų savo tikslų nepasiekėme, bet labai daugeliu atveju gavome pakankamai aiškių patikinimų. Dabar dėl domenų išsaugojimo. Labai aiškiai pasakyta aštuntame. Aštuntos straipsnio ketvirtoje dalyje, kad po tam tikro laiko tarp duomenys bus nuosmeninti ir bet kokia informacija, kuri padėtų atskleisti asmens tikrąją tapatybę, bus sunaikinti. Manau, kad 8 straipsnio ketvirtoji dalis viską aiškiai pasako. Dabar dėl domenų saugumo. Papildomos nuostatos apsaugančios nuo kibernetinio atišpolių arba kitų dalykų ir tokiu būdu kylančios grėsmės keleiviams. Tai šiuo atveju mes nemanome, kad toks yra susitarimo tikslas, nes yra pasirinkti aišku susitarimo tikslai. Nes pavyzdžiui, sunkus tarp valstybiniai nusikaltimai o tai yra nusikaltimai, už kuriuos baudžiama trijų metų laisvės atėmimu, bet migracijos rytys, pavyzdžiui, nepriklauso jokių būdų šiam atveju. Man labai buvo malonu išgirsti, kad Europos parlamentas taip teigiamai vertino pasiektą susitarimą su Australija. Uh, Bet turiu pasakyti, kad komisijos nuomonė taip susitarimas su Australija yra pavyzdinis susitarimas. Bet susitarimas su JAV bus kažkiek kitoks. Kodėl? Ogi todėl, kad grėsmės saugumo jungtinėse valstijose yra visai kitokio pobūdžio ir masto negu Australijoje. Todėl negalime absoliučiai vadovautis Australijos susitarimo tekstu. Tai nėra absoliutus modelis bet modelis dirbant su kitomis trečiosiomis šalimis. Taigi, kaip aš jau sakiau, šimtų procentų savo tikslų nepasiekėme, bet manau, kad mes sugebėjome pasiekti labai daugo ir kad susitarimus sukūrėma tinkama bazė asmens duomenų apsaugai ir manau, kad mes visi galėtume pasidžiaugti bendrai pasiektais rezultatais. Aišku, Galutinis balsavimas dar nepraėjo, bet iki jo mes ir aš, ir mano tarnybos esame pasirengę atsakyti jums į visus klausimus. Ačiū toliau pirmininkaujančios valstybės atstovas. Na, pirmiausiai tai noriu padėkoti už kvietimą dalyvauti čia, šiame posėdėje. Man tikrai e, malonu, kad galiu tarybos nuomonę šiuo klausimu pristatyti komitete. Nes matau, kad tai svarbu ypač atsižvelgiant į išsakytas parlamento narių abejonės. Mes gerbėme jūsų nuomonę. Ir pirmininkaujančios valstybės nuomonė, kuri buvo suformuota ir kuriai pritarimo prašome, reiškia, kad mes rėmėmės pagrindinėmis mūsų piliečio apsaugos vertybėmis ir kaip teisingai pastebėjo komisijos atstovė, jeigu nebus pritarta susitarimui, tai tikriausiai tikrovė bus kur kas prastesnė negu kad mes, negu kad būtų pritarus susitarimui. Aš manau, kad vis tik tai susitarimas yra bendrų pastangų, bendro darbo rezultatas, kuris padės užtikrinti didesnį saugumą Europoje. O dabar žodis pranešėjai. Dėkuoju, pirmininkė. Prieš sureaguodama į visus išsakytus pastebėjimus norėčiau vieną dalyką pabrėžti – tiems, kurie klausosi mūsų diskusijų. Jeigu balsuosime prieš šį susitarimą, jeigu susilaikysime nuo pritarimo, tai nereiškia, kad e, prasidės sprogimai lėktuvose. Šis parlamentas labai aiškiai yra įvardėjęs 2010 m. rezoliucijoje, kad mes manome, jog duomenys gali ir turi būti naudojami kovai su terorizmu ir sunkiais tarptautiniais nusikaltimais. Tai buvo, tam pritarė visi parlamento nariai ir niekada Europos parlamentas kategoriškai neprieštaravo tam, kad asmens duomenys būtų naudojami saugumo tikslais. Taigi tokios siaubo istorijos tikrai čia yra netinkamos, diskutuojant racionaliai ir remiantis faktais, kaip kad darome šiandieną. Antra, kolegos, visą laiką svarbiausia yra smulkmenos. Jeigu pasiklausysime pastabų apie tai, kas yra susitarime, kad ten yra gerų nuostatų, vienais, reglamentuojančių vienus ar kitus dalykus, bet noriu paraginti visus iš tikrųjų perskaityti susitarimo tekstą. Pamatysite, kad labai maži dalykai kartais pakiša koją. Ir pamatysite, kad beveik nei vieną į, į nei vieną mano išreikštą prieš nuogastavimą komisija nėra sureagavusi. Visi sutinka su tuo, kad duomenys turi būti naudojami kovojant su terorizmu ir sunkiais tarptautiniais nusikaltimais. Tačiau mes labai aiškiai e, iš, prie, prie, išimčių priskiriame kitus tikslus, pavyzdžiui, muitinių sritį, sau, e, sveikatos apsaugos e, sritį. Ir per paskutinius dešimt metų maždaug buvo sukopta labai daug asmens duomenų ir iš tiesų tai neužkirto kelio teroristams vykdyti savo išpolius, netgi rugsėjo 11-osios atvejas. Slaptosios tarnybos buvo užfiksavę teroristus savo radaruose, taigi neapsimetinėkime, kad duomenų kaupimas užkirs kelią teroristiniams išpoliams. Mes jau leidžiame ir sutinkame su tuo, kad būtų naudojami duomenis tais įvardintais dviem tikslais, bet ne e, sveikatos apsaugos tikslais, muitinių tikslais. Ir jeigu jūs perskaitytumėte e, Europos apsaugų, domino apsaugos priežiūros tarnybos e, vertinimą, pamatytumėte, kad jie irgi galvoja tą patį. Ir kol nepašalinsime šitos dviprasmybės, negalime balsuoti už tokį susitarimą. Mūsų čia neprašo rasti mums primtinų sprendimų, mūsų prašo priimti kompromisą. Žinoma, visada kompromisas yra gerai, bet kompromisas turi dėrėti su ES teisė, o dabar taip nėra. Čia aš ir matau problemą. Ir aš negaliu būti rami, nes mano sąžinė nebūtų rami, jeigu mes pritartume susitarimui, kuris akivaizdžiai pažeidžia ES teisę. Sureaguosiu į keletą pastebėjimų, kuriuos išsakė kolegos, nei visus, nes neturime tam laiko, dėl 2004 metų susitarimo. Žinoma, tai nebuvo visiškai laikinas susitarimas, tai buvo nuolatinis susitarimas tik tiek, kad e, teismas paskui priėmė nutartį, kuri jį pavertė laikinu. Bet Europos parlamentas tuo metu turėjo e, tam tikrų prieštaravimų ir negalime visiškai pamiršti ir nekreipti dėmesio 2004 metų susitarimą dėl to. Toliau komisijos narė kalbėjo apie tikslų ribojimą. Jis sakė, kad šis pasusitarimas apibrėžia ir susiaurina tikslą. Aš nenoriu paaiškinti tikslo ir jo patikslinti, aš noriu jį susiaurinti. Kaip sakė kolega Tavarės, ketvirto straipsnio pirmojoje dalyje yra susiaurinamas tikslas, bet ketvirto straipsnio antroje, trečioje ir ketvirtoje dalyje tas tikslas yra vėl išplečiamas. Taip pat jūs teigiate, kad pagrindinis tikslas yra tai, kad teisės saugos institucijoms reikia tam tikrų laisvių bendradarbiaujant su JAV. Taip, bet mes turėtume visų pirma ginti savo piliečių interesus. Jau išsakiau savo nuomonę dėl domenų eksporto importo, dėl to, kokias nuostatas galima numatyti oro vežėjams perduoti duomenis, dviejų metų terminą galima būtų numatyti. Uh, ir lyginote su 2004 metų susidarimu, bet jūs žinote, kad tokia nuostata negalėtų būti įgyvendinta. Tai gali įgyvendinti nacionalinės domenų apsaugos institucijos, pavyzdžiui, baudą numatyti iki 2000 eurų, bet lyginant su 2 milijonais eurų, kuriuos turi investuoti oro vežėjai, norėdami įdėkti domenų eksporto importo sistemą, tokia bauda nieko nereiškia. Kolegos, šis sustarimas būtų precedentas kitoms šalims. Kitos šalis, kurios jau lipa ant kulnų Amerikai, yra Kinija ir Rusija. Jie pradės reikalauti tokių pačių sąlygų. Ir jie tada sakys, kad mes norime, kad mums sąlygos būtų nustatytos tokios pat kaip Junktinėms Amerikos valstijoms, ne kaip Australija. Ir ką mes darysime, jeigu to paprašys Kinija? Prisimenat, kad. E, ES paprašė neseniai Kinijos padėti ją išlipti iš ekonominės krizės, taigi mes negalėsime labai uh, prieštarauti Kinijos pageidavimams, nes esam iš dalies, mums reikalinga jų malonė iš dalies. Taigi atvirai, kolegos, noriu pasakyti, kad šitas susitarimas mūsų gyventojams nėra geriau negu jokio susitarimo. Visi teisės ekspertai ir komisija turi įvardyti, kokius teisinius saugiklius šis susitarimas sukurs mūsų piliečiams, kurių nebūtų, jeigu nepritartume tokiam susitarimui. Labai aiškiai susitarimo tekste yra įrašoma, kad šis susitarimas nesukuria naujų teisių nei fiziniams, nei juridiniams asmenims, jau nekalbant apie teisinius, teisinės normas nes tai yra tarptautinis susitarimas. Vienintelė šio susitarimo pridėtinė vertė yra ta, kad yra sukūriamas teisinis aiškumas oro vežėjams. Tai be abejo yra geras argumentas. Ir aš jam visiškai pritariu, bet problema yra ta, kad tai yra vienintelė pridėtinės vertės forma ar ji yra pakankama pritarti visam susitarimui, net jeigu jis nedėra su ES teisė ir palieka mūsų piliečius be apsaugos, manau, kad ne, nes mes neturėtume balsuoti už tokį e, susitarimą, kuris nesukuria apsaugos mūsų piliečiams. Ir pirmininkė, toj perėsiu prie išvadų, bet vėlgi aš manau, kad e, Tai yra labai svarbus pastebėjimas, kurį pabrėžia ir taryba, ir komisija. Dar vienas baigiamasis pastebėjimas dėl peržiūrų. Galimybė peržiūrėti susitarimą. Galima jį peržiūrėti, bet jis vis tiek liks blogas susitarimas, jis nuo to nepagerės kolega Weber priminė mums mūsų patirtį su SWIFT sustarimu. Tie, kas atlieka jungtinės peržiūras, turi laikytis e, slaptumo reikalavimų. Tik tai taip jam bus suteikta prieiga prie duomenų. O peržiūrėkime paskuti, prisiminkime paskutinę PNR susitarimą. Pirmininkė, labai prašau, leiskit man pabaigti, mes klausėm ir tarybos, ir komisijos atstovų, iš tiesų tai labai svarbi tema. Taigi, jeigu reikės peržiūrėti, ar duomenys buvo iš tiesų perduoti e, tinkamais tikslais, kaip galėsime pasitikėti tais, kurie atliks tokias peržiūras? Aš suprantu, kad jeigu balsuosime prieš šį susitarimą, atsidursime sunkioje padėtyje. Gal tai nebus visiška tragedija, bet tikrai sudėtinga situacija. Ir aš siekiu tokio rezultato, kuris būtų geresnis. Mes jau du metus to siekiame. Būtent todėl aš, kaip pranešėja, prieš du metus rekomendavau parlamentui susilaikyti nuo balsavimo ir pratesti dėrybas. Jeigu aš būčiau norėjusi, kad susikurtų, atsirastų betvarkė, būčiau rekomendavusi balsuoti dėl susitarimo jau prieš du metus. Aš labai atsiprašau ir labai apgailestauju, kad po tiek metų dėrybų su savo artimiausiais partneriais nesugebėjome pasiekti e, rezultato, kuriam galėtume pritarti ir aš dabar negaliu rekomenduoti parlamentui balsuoti už susitarimą. Dėkoju. Balsavimas vyks kovo 26 dieną. Taigi 27 diena, kiek aš žinau. Ne, mano duomenimis 26, 26. Kovo 26 diena vyks balsavimas. Dar ji turės būti patvirtinta, bet manau, kad ji liks ši. Žinoma, lieka daug nesvarstytų klausimų, turėsime svarstyti, kokios būtų pasiekmes, jeigu balsuotume už šį sustarimą ar jeigu balsuotume prieš. Ir dar kartą dėkoju visiems, kurie dalyvavo diskusijose. Okay, uh, colleagues, can we all go back to our seats, please? Kolegos, prašome susėsti. Taigi, dėl mano kalties mes vis dėlto vėluojame. Ir todėl dabar elgsimės žiauriai. Perėmėme prie kito darbo atvarkės punkto. Tai yra pono Matino e, pranešimas. Jisai pristatys Europolo 2012 metų darbo programą. Pasikeisime nuomonėmis e, e, su juo. Jisai truputį vėluoja, bet greit ateis. Taigi 2011 metais e, jau buvo pradėtas e, e, pradėti šie susitikimai, dabar tai dėl tarpalamentinio tarp, tarp komitete, dėl a, a, kovos dėl vidaus saugumo strategijos. Matau jau, panas Martino atėjo, aš pasitikiu jums žodį, o po to galėsime diskutuoti. Labą dieną. Ačiū, panė pirmininkė. Atsiprašau, kad vėluoju. Buvau tiesiog už kampo, bet nespėjau ateiti. Taigi, labą dieną visiems. Norėčiau atsiprašyti pono Vainraito vardu. Jo automobilis sugedo pakeliui, važiuojant su visa šeima čia į Bruselį. Taigi šiuo atveju man yra puikia galimybė kaip direktoriaus pavaduotojui pristatyti Europolo viziją. Aš nesiniai, aš nesiniai pradėjau e, dirbti Europolę, tik praėjusiais metais. Ir tai yra mano pirmoji proga e, pasisakyti Europos parlamente. Žinoma, nacionalinių lygių aš dalyvauju kai kuriuose posėdžiuose, tačiau, e, bet Europos parlamente aš pirmą kartą dalyvauju diskusijose. Taigi man tai yra didžiulė garbė pristatyti Jums 2012 metų Europolo darbo programą. Ir aš norėčiau pradėti nuo to, kad norėčiau pasidalyti ką, mintimis, ką nuveikė Europolas operatyvinės veiklos rytyje, tai šiuo metu pradžioje. Tai, tai būtent buvo e, e, trys e, sintetinių narkotikų gamyklos aptiktos, šimtas kilogramų amfetamino buvo konfiskuota, daug narkotikų prekursorių, šaunamojų ginklų, sprogmenų kai kuriuose, keliose valstybėse narėse. Tai buvo vienos operacijos rezultatai, ją inicijavo Europolas ir ji buvo pagrista žvalgybos duomenimis, kurias patikė Švedija, Vokietija, Niderlandai ir Bulgarija. Buvo sutraukytas tarptautinės nusikaltelių tinklas, buvo užkirstas kelias gabenti didelius kiekius sintetinių narkotikų. Tai yra e, ne pats e, didžiausias pasiekimas, bet tai vienas iš naujausių pasiekimų bendrų Europolo ir kitų institucijų e, veiklos rezultatas Europos kovoje su narkotikų prekyba ES. Tai būtent rodo, tai rodo, m, a, kokios patikimos ir tinkamos yra mūsų darbo programos. Tai būtent vykdama tam tikri tyrimai, pasitelkiant atitinkamus žvalgybos duomenys ir E, techninę įrangą. Aš noriu taip pat pateikti Jums e, šiek tiek informaciją susijusią e, su procesais, tai būtent kurie yra numatyti Europo, Europolo darbo programoje. Europolo penkerių metų darbo programa, 10-14 metų, yra nusadėta tokia, kad yra ten nustatoma, kaip galima e, keistis e, teisėto konstitucijų e, duomenimis, jų bendradarbiauti joms ir taip pat sukurti atitinkamus pagrindinius punktus, kuriuose keičiasi ta informacija. Be to, mums reikia įtraukti tos strateginius tiklus į organizacijos kasmetinius kasmetinės uždėtis, vidinės konsultacijos vyksta, Europo, Europolo struktūroje, tai būtent e, valstybių narių institucijose, Europos komisija, Europolo valdybos nariai ir mm, Teisingumo ir vidaus reikalų institucijų atstovais. Tai būtent šis bendradarbiavimas daro didžiausią įtaką e, visą organizaciją ir atitinkamais metais vykdomas nusatytos užduotis. Taigi, 2012 metai, kokie, kokios yra užduotis nustatytos? Pirmiausia, Lisabonos sutartimi Europolas yra atskaitingas platesniam suinteresuoto šalių ratui. Tai būtent mes turime atsiliepti į informacijos prašymus. Europos parlamento nariai gali prašyti mūsų informacijos. Mes taip pat E, galėsime atsakyti klausimus e, parlamentams ir 12 e, metais. Europolas taip pat bendradarbiauja privačiu sektoriumi ir atsiliepia jų prašymus atlikti tyrimus ir taip pat kuriamas bendros tyrimo grupės. E, bet to reaguojama į grėsmės, kurias kelia organizuotas nusikalstamumas. E, čia e, remiantis 2011 metų organizuotas nusikalstamumo grėsmės įvertinimais, bet to yra vidaus saugumo strategija kuriama ir remiamasi atitinkimais teisės aktais. 2011 metais Norvegijoje Liepos mėnesį buvo nusatytos tam tikros gairės, kaip kovoti su ekstremizmu ir su terorizmu. Be to buvo nusatyta strategija vidaus saugumui. Be to buvo nustatyta ir uh, bendradarbiavimo programa, kuria buvo nustatyta, nustatyta struktūra, kaip galima keistis tiesiog, tiesiog institucijoms informacija tarp valstybių narių. Kartu su e, Europolo strategija e, šia programa buvo nustatyti 23 e, prioritetai mūsų darbo programai 2012 metams. Aš taip pat norėčiau pabrėžti kai kuriuos iš šių tikslų Europolas aktyviai prisidės e, prie to, kad e, e, Europos politikos ciklas būtų gyventas kovojant su rimtais tarptautiniais susikaltimais. Tai būtent užduotims šiais metais priskiriama. Tai būtent naujos, naujos metodikos sukūrimas, organizuotų nusikalstamumo vertinimas, 2013 metais bus pateiktas, bus siekiama nustatyti aiškę ir skaidrę metodiką, pagristą grėsmės prioritetais, būtent atsižvelgiant į atitinkamus veikėjus, į jų veiklos apimtį ir kitus dalykus. Valstybės narės 2012 metais gaus pagalbą organizuodamas savo operatyvinę veiklą, bet to bus 2013 e, metų e, operatyviniai veiklos planai pradė, pradė, pradėti renkti. E, kitas dalykas, tai bus nustatomas nusikalstamumo mm, E, regionai, bus nusikalstamų regionai, tai siekiant užtikrinti e, piliečio saugumą ES. Kitas e, dar vienas dalykas, tai bus tyriami tarpvalstybiniai nusikaltimai, bus iškelti prioritetai valstybėse narėse, kurie nusikaltimai pirmiausia tyriami, operacinis, operacinis centras bus, tai yra sukurtas, kuris 24 valandas per parą veikia. Jame bus telkiama žvalgybinė informacija, bus keičiamasi informacija, bet to bus e, e, naudojamasi e, tam tikrais pajėgumais, tai operatyviniai veiklai remti, tai yra štabo, vadavietės, tiksliau, įranga ir taip toliau. Tai būtent teismo medicinos techninės ir kitos analizės bus atliekamos, taip pat tyrimai vietoje. Ta, tas bus skirta mm, padedant daugiau atlikti nusikaltimo tyrimo. Be to bus 2012 e, e, metais įgyvenintas e, analitinio analitinės darbo bylos koncepcija siekiant Tai būtent, kad būtų šios darbo pilos įtrauktos į mūsų darbo struktūrą. Kitas dalykas bus analizuojama informacija, ir e, bus e, iškeliamas, e, iškeliami tam tikri ir apibrėžiami pavyzdžiai, būdingiausi bruožai nusi, nusi, nusikalstamumo, bus sekomas nusikalstamos veikos, bus sekamas pinigų plovimas ir terorizmo finansavimas. O dabar norėčiau pasakyti, tai dar vienas nusikalstamumo rūšis neturėtų būti nuvertinama. Tai yra kibernetiniai nusikaltimai. Tai 2011 metais e, e, Simantek, pavyzdžiui, e, kenkėjiška programa buvo paleista Junktinėse Amerikos valstijose ir 290 milijardų eurų kainavo nuostoliai. Du trešdaliai kompiuterių vartotojų tapo šios programos aukomis. Ta prasme, šitas nuostolis sudarė daugiau negu, sakykime, kokainos, marihuanos ir heroino vartojimas, vartojimo padaromi nuostoliai. Interneto nusikal, nusikaltimai taip pat yra sekami ir mm, e, Europolas būtent skirs didelės pajėgas e, kovojant su šiais nusikaltimais e, ir bus taikomas visapusiškas e, požiūris, e, e taikant techninės priemonės, e, kriminalistikos priemonės. E, Tai būtent e, e, e, kitas dalykas - sukčiavimas kredito kortelėmis, pasinaudojimas svetimą tapatybę arba vaikų pornografijos atvejais bus, bus taikomas atinkamos priemonės. Mes, jeigu norime kovoti su kibernetiniais nusikaltimais, turime tinkamai bendradarbiauti su partnerinėmis agentūromis, institucijomis e, tiek ES, tiek už jos ribų. 2012 metais e, mes stiprinsime bendradarbiavimą e, su vidaus reikalų ir teisingumo institucijomis, būtent ir su ne ES partneriais, tai būtent su Interpolu, Junktinėmis Amerikos valstybėmis, valstybėmis kandidatėmis ir su Rusija. Kalbant apie organizuotą nusikalstamumą, mes e, ir toliau tirsime e, šio organizuoto nusikalstamumo grupių veiklą ir analizuosime kartu su tiesiog institucijomis e, būsimas tendencijas šio organizuoto nusikalstamumo. Uh, Mes naudosime techninės priemonės ir kitas priemonės, kurios pagrys mūsų darbą. Ir 2012 metais mes taip pat sieną e, toliau vystysime. Tai, tai yra e, saugus informacijos e, keitimasis tarp valstybių narių ir trečiųjų šalių. Ir siena bus integruota į nacionalinės informacijos sistemas. Tai būtent tai padės Europolui geriau įsitraukti į nusikaltimų tyrimo veiklą. Taip pat e, priumo pagalbos e, sistema e, pradės veikti. Tai būtent remiantis priimo sprendimu bus ir toliau keičiama informacija apie tai, na ir duomenys apie valstybinius numerius, piršto atspaudus. Mes Mes turiu teiksime didesnę pagalbą valstybių narių uh, teisėsakos institucijams. Žinoma, e, šis bendradarbiavimas vyksta, bet yra ir tam tikrų problemų. Dabar mes susitarėme su, su naujomis užduotimis. Mums tenka vis daugiau darbo, tačiau e, finansinės krizės akivaizdoje mes turime tam tikrų ir problemų. Turi būti užtikrintas e, tam tikras investicijos į kibernetinių nusikaltimų tyrimo E, būtent vidaus saugumo srityje taip pat turėtų būti padidintos investicijos. Mums e, reikia mm, užtikrinti veiksmingą bendradarbiavimą su visais mūsų partneriais. Čia turėčiau atkreipti dėmesį labiausiai į mūsų bendradarbiavimą su Olafu. Taigi, e, čia mm, Mm. norėčiau pasakyti, kad Europolo e, darbuotojai, e, tiek direktorius Europolo, tiek darbuotojai e, siekia užtikrinti Europos saugumą. Todėl tai mes ir siekime tokios veiklos, kuri, kurios rezultatus įrodo pas, pas, pastaroji sėkmė, pastaroji operacijų. Tai būtent vaikų pornografijos platinimo sustabdymas interne, internetu, tai taip pat prievartavimai ir kiti nusikaltimai, e, seksualiniai nusikaltimai. E, per operaciją buvo nustatyta, kad 269 įtariamieji 22 e, valstybėse. Tai tiek dar pasakyti, ačiū. Ačiū. Yra keletas kolegų norinčių pasisakyti, skaitant ir mane, panas Demira. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pasveikinti poną Martino atvykus pas mus. Labai susidomėjęs klausiausi jūsų pristatymo apie 12 metų Europolo darbo programą. Iš tiesų, jūs įvardėjote 23 prioritetus. Tačiau norėčiau pakalbėti apie tai, ką jūs tikriausiai žinote ir privalote žinoti, tai yra apie teisėkurą, kuri būtina, kad Europolas galėtų veikti vadovaudamasis Europos reglamentu, o ne pamatiniu sprendimu. Jūs žinote, kad nuo 8 metų sausio 17 dienos parlamentas teikia pakeitimus dėl tarybos sprendimo ir jūs žinote, kad darantis dėl sprendimo nebuvo atsižvelgta į daugumą Europos parlamento siūlomų pakeitimų. Kitas dalykas, kad tarybos sprendimas, kuris be kito ko nustato ir Europolo tarnybos veiklos teisinį pagrindą, nors aišku, parlamentas irgi turėjo galimybę tuo pasisakyti. Taigi, nu, Teisinis pagrindas nusatytas vadovaujantis Lisabonos sutartimi. O tai reiškia, kad norint gauti informaciją, reikia vadovautas Lisabono sutartimi. Ką aš to noriu pasakyti? Noriu pasakyti, kad nebejotinai Stoholmo programa yra labai svarbus dokumentas ir jo nuostatus turi tapti tikrovę labai greitai, o tai reiškia, kad turi būti surastas tinkamas teisinis pagrindas, kuriuo remdamasis veikti Europolas. Tai reiškia, kad geriausia būtų patvirtinti ES reglamentą. Noriu Jūs informuoti, kad rytoj susitiksiu su ponu Almeida ir mes ketiname svarstyti teisėkūros klausimus, todėl kad vienas svarbiausių dalykų yra parlamentinė kontrolė, aišku, vadovaujantis Lisabonos sutartimi. Tačiau, kaip galime užtikrinti Europolo parlamentinę kontrolę, Europolo veiklos parlamentinę kontrolę? Kaip ten bebūtų, mes turime teisę jūs kontroliuoti. O 12 metų darbo programoje nieko nepasakyta apie parlamentinę kontrolę, kuri remiasi Lisabono sutarties nuostatom. Vienaip ir kitaip, pona Martynų, noriu padėkoti Jums, kad pristatėte Europolo 12 metų darbo programą. Tikiu, kad Jūs atvyksite dar kartą informuodami apie darbo programos rezultatus. Ir jie bus pasiekti, bet manęs neįtikino jūsų darbo programa kon, parlamentinės kontrolės požiūriu. Iš principo, komisija ir taryba turėtų kartu su mumis, kaip galima greičiau, parengti naujo reglamento pagrind, e, projektą. Pirmininkė, Na, ačiū, bet tikrai e, kalbėkite trumpiau. Yra dar keturi ar penki kolegos, kuri nori pasisakyti. Pone Morvai. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti Europolui už darbo programos pristatymą. Džiugu, kad jūs papasakojate ir apie jūsų sėkmingą veiklą kovojant su nusikaltimais, kurių aukomis tampa vaikai. Turiu galvoje vaikų prostituciją, pornografiją. Gėda betenka pasakyti, kad šiuose srityse darbo pasidalymas reiškia neigiamą rezultatą. Labai dažnai vaikai, ypač iš ES rytinių valstybių narių, yra išnaudojami ES vakarinėse valstybėse, vakarų valstybėse narėse pavyzdžiui, išnaudojamas jų darbas. Ar jūs esate analizavę tokį reiškinį ir ką galėtumėte padaryti, kad būtų užkirstas kelias tokiam vaikų išnaudojimui? Karts nuo karto skaitome žiniasklaidos pranešimus ir šiai pranešimus apie likviduotas nusikaltelių gaujas, bet daugiau nieko apie tai nesužinome. Gal jūs galite papasakoti apie tai, kokia yra baigtis tokių nusikalstamų grupuočių likvidavimo ir kas nutinka su jų nariais, kokį nuosprendį jie išgirsta, kokiam laikui jiems yra ribojama laisvė. Kita kalbėtoja. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu paklausti Europolo atstovo su kokiais sunkumais bei kliūtėmis susiduria Europolas. Bandydamas apibriežti darbo prioritetus ir e, kokia tvarka dirbama. Kitas dalykas esate pasirašę susitarimą, esame pasirašę susitarimą dėl banko domenų perdavimo pagal SWIFT sistemą jungtinėms valstijams. Europolas siejasi su ją. Ta prasme, kad tikriausiai gauna informacijos apie susitarimo įgyvendinimą. Taigi, susitarimas buvo pasirašytas, o noriu sužinoti, ką Europolas darė aiškindamasis, kaip vykdomas tas susitarimas dėl TFTP. Ačiū kitas kalbėtojas. Bandysiu sutaupyti laiko ir noriu paklausti dėl dviejų kitų dalykų, kurie susiję su įgaliojimų pratesimu. Jūs kalbėjote apie saugumo reikalus, apie tokius baisius nusikaltimus kaip vaikų pornografija, uh, ir kiti dalykai. Tačiau man rūpi štai kas. Kiek sėkmingai Europolas įgyvendina ankstyvo įspėjimo a, sistemas, nes, pavyzdžiui, elektroninėje erdvėje išpoliai sunkiai, išpolių pasiekmes sunkiai likviduojami ir atsiranda taip vadinamas domino efektas. Tai būtų galima palyginti su didžiuliu tsunami. Ar jūs bendradarbiaujate šiuo klausimu su Enisos agentūra, su atitinkamom nacionaliniam tarnybėm? Tikėkime, kad NATO elektroninės erdvės saugumo centras Talina praktinės galimybės yra ribotos, vis tik tai pasiteisins ir jo veikla bus sėkminga. NATO labai rimtai dirba šioje srityje. Nežinau, ar Europolo funkcijos apima šį klausimą, tačiau Elektroninės erdvės nusikaltimai toli gražu neapsiriboja sienomis, jie nepaiso nei politinių įsitikimų, nei ko nors. Kito Kita vertus, mes taip pat matome, kad labai dažnai tokie elektroninės erdvės nusikaltėliai labai greitai susivienyje, nepriklausomai nuo valstybės, kurioje jie gyvena. Taigi klausimas būtų, ar jūs bandote jos kontroliuoti, ar užsiimate prevenciją. Pirmininkė, dabar aš užduosiu paskutinį klausimą. E, porą klausimų dėl elektroninių nusikaltimų. E, Visi žinome, kokią grėsmę jie kelia, aš galiu tam pritarti, tačiau daugeliu atveju tokie teiginiai remiasi įmonių kaip semantik įmonių pranešimais. Aš suprantu, kad jie labai daug yra sukaupę žinių šioje srityje, galų gale jie parduoda, ap, jie prekiauja apsaugos priemonėmis. Tai jų interesas yra kuo daugiau tokių apsaugos priemonių uh, parduoti. Aš aišku neginčiu jų ataskaitų turinio, bet ar Europolas bando pasitelkti pagalbą nešališkus, nepriklausomus ekspertus, kurie įvertintų padėtį. Nes galvodami apie tai, kokią žalą jie gali, programišiai, pavyzdžiui, gali padaryti vyriausybėms mes pamirštame kitus dalykus. Praėjusią savaitę jūs žinote, kad buvo sutrikdytas federalinių tyrimų biuro ir centrinės žvalgybos valdybos kompiuterinės sistemos. Taigi turint galvoje, kad mes vis daugiau renkame asmens duomenų ir saugome savo bazėse, o tos bazės nėra apsaugotos nuo įsilaužimo, ką jūs darote, kad tokie asmens duomenys būtų geriau apsaugoti? Europolo atstovas. Ačiū, ponia pirmininkė, apie viską iš eilės. Pirmas klausimas dėl galimo Europos Sąjungos reglamento ir teisinio pagrindo. Aišku, Prieš atvykdamas į jūsų komitetą aš galvojau ir svaršiau, kaip veikia Europolas, nes pagal tarybos sprendimą Europos parlamentas turi tvirtinti Europolo biudžetą, o jeigu jūs tai darote nebejotinai, jūs turite teisę mus kontroliuoti. Kita vertus, Galbūt jūs galėtumėte mus dažniau pasikviesti arba mes galėtume dažniau jūs informuoti apie savo veiklos planus, apie savo tikslus, prioritetus ir veiklos priemonas. Nes tai aktualu dabar, kada tik tik prasidėjo 13 metų darbo programos pirminis svarstymas, tai aš manau, kad jūs galėtumėte pasikviesti Europolo atstovą kuris informuotų jūs, ką, kokiu veiksmu galvojama imtis, kokios veiklos galvojama imtis kitais metais, nes jūs e, tvirtinate mūsų biudžetą. Ir, pavyzdžiui, šiandieną aš jums pristatau tik šių metų darbo programą. O pristatau ją kada? Vasario pabaigoje. Tai gal reikėtų kiek tiksliau planuotis mūsų darbus. Uh, jeigu mes norime įsiaiškinti, ar Europolo nustatyti projektai, e, prioritetai ir tikslai atitinka Europolui skiriamas lėšas, kai tvirtinamas biudžetas. Aišku, kalbant apie reglamentą, na, mes iš savo pusės labai daug ko tikimės. Europolas turi gyvendinti patvirtintą sprendimą. Mes nesame politikos formuotojai, esame praktikai ir iš savo pusės būtume pasirengę teikti pasiūlymus, kaip galėtume gerinti Europolo veiklą. Nes mes nesame tos informacijos, kurią esame sukaupę savininkai. Tos informacijos savininkai yra valstybės narės, todėl jos turi teisę reikalauti, kad ta informacija būtų kaip galima geriau panaudota ir teisingai panaudota, todėl bet koks parlamento dalyvavimas, planuojant mūsų veiklą, nustatant tos veiklos teisinį pagrindą, yra sveikintimas, bet nereikia pamiršti ir vertinimo proceso. Vadovaujantis tarybos sprendimu, naujosios sistemos taikymas turi būti įvertintas ir jau buvo konkurso tvarka pasirinktas rangovas, kuris jau pateikė vieną ataskaitą. Tikimės, kad ta ataskaita, kaip ir kitos, padės Europolui patobulinti veiklą ateityje, turint galvoje a, rezultatus. Nes nebejotinai Europolas turi a, duoti papildomos naudos valstybėms narėms vykdant įvairius tyrimus, nes mes tą privalome daryti. Dabar dėl Svifto susitarimo, TFTP susitarimo. Pasklausimas buvo geras. Mes glaudžiai bendradarbiaujame su jungtinė priežiūros tarnyba. Vyko nemažai posėdžių šiuo klausimu ir šiuo atveju Europolo funkcija yra kontrolės funkcija, stengiantis įsiaiškinti, ar valdžios institucijos tinkamai įgyvendina susitarimą. Jei aš teisingai prisimenu, esame pagal ketvirtą straipsnį gavę 14 prašymų iš Junktinės karalystės. Europolas tikrai daug padirbėjo ir patenkino tuos prašymus galiausiai. Be to, iš savo pusės esame nusiuntę keletą prašymų jungtinėms valstijoms ir gavome labai vertingos informacijos, kuri padėjo atitinkamuose tyrimuose valstybėms tarėms, kurios vykdėtos tyrimos dėja. Daugiau informacijos aš jums kleisti negaliu, nes tyrimai tebevyksta ir jie susiję su terorizmo grėsme, todėl nieko negaliu daugiau pasakyti, įskyrus tai, ką pasakiau. Taigi mes tik tikriname prašymus, bet nega, neturime prieigos prie pačios informacijos. Tai yra, mes nematome tos informacijos, kuri iš SWIFT sistemos paskiau mums davus sutikimą buvo perdota jungtiniai karalystiai. Dabar dėl jungtinės priežiūros tarnybos, tai jos ataskaita, man regis, bus paskelbta kovo viduryje. Ir ten bus pateikta informacijos apie Interpolo vykdomą kontrolę. Elektroniniai nusikaltimai. Vėlgi geras klausimas, tačiau dėja, aš ko gero, ponia pirmininkė, nedaug ką galėsiu pasakyti, aš pats esu tik paprastas kompiuterio naudotojas, kuris sėdi kambaryje ir juo naudojasi, nors suvokia, kad kompiuterio, kompiuterėje saugomomis duomenimis galima pasinaudoti ir piktais kieslais. Ašgi pats tos duomenis naudoju darbe ir perdavimui. Bet kalbant apie elektroninius nusikaltimus, aišku, Galima visada panaudoti kompiuterį piktam ir teisės saugos institucijos šioje srityje turi suvaidinti esminį vaidmenį, nustatydamos pagrindinius tarp informacinius ryšius ir užkirzdamos kelią įsilaužimams, užtikrindamos tam, kad blogiukai sako kalbantysis, atsidurtų kalėjime. Mes iš savo pusės turime sukaupę tam tikrų pajėgumų ir esame pasirengę, esame pasirengę dirbti, bet e, tuo tarpu galiu tik pasakyti, kad Europolas yra pasirengęs suvaidinti savo vaidmenį, nemažą vaidmenį kovojant su elektroniniais nusikaltimais. Dar buvo vienas klausimas dėl paties Europolo ir potencialios grėsmės Europolo kompiuteriniams sistemoms. Na, aš be kita ko esu atsakingas ir už saugumo priemonių derinimą ir po keletos bandymų įsilaužti mūsų tinklus mes tikrinome visą sistemą, aš pats asmeniškai tikrinau saugumo sistemas, nes mes saugome valstybių narių mums pateiktą informaciją. Ir mes imamės dabar papildomų priemonių, uh, užtikrindami didesnį samoningumą ir suvokimą, kad elektroninė erdvė yra mūsų darbo dalis, nes mes joje dirbame. Bet mes neturime atskiros struktūros, kuri kovotų su elektroniniais nusikaltimais, mes net, tiesiog neturime tam lėšų. Ir darbą šioje srityje esame tik pradėję ir tiesiog reiktų nusispjauti tris kartus, apsisaugant nuo galimo blogio, sako kalbantysis. Bet dar kartą pasakysiu, kad mes tikrai imamės visų įmanomų saugumo priemonių, nes savo sistemose saugome valstybių narių mums pateiktą informaciją. Mes nesame tos informacijos savininkai. Man regis neatsakiau į visus klausimus. Pirmininkė, dar vienas buvo klausimas dėl vaikų iš rytų Europos valstybių narių išnaudojimo. Na, ko gero. Į tą klausimą galėsiu atsakyti tada, kai nusikaltėliai bus patraukti baudžiamojon atsakomybėn, nes kol vyksta tyrimai, mes negalime nieko sakyti. Bet jūs žinote, kad nuosprendį paprastai skelbia teismas. Kartais nuosprendis skelbiamas po poros savaičių, kai pradėta nagrinėti bylą, kitais atvejais po metų, bet aš dabar negaliu pateikti Jums konkrečios informacijos tuo, tais konkrečiais atvejais, kuriuos Jūs minėjote. Viskas e, priklauso nuo tyrimo. Ir aišku, kai tyrimas atliekamas sėkmingai, tai nusikalteliai atsiduria kalėjime. Dėkui mes be abejo pasiremsim jūsų pasiūlymų kreiptis ir į kitus atstovus. Kągi dėkui. Dabar pereikime prie kito darbo atvarkės punkto. Ir taip pat gavau informacijos, kad pone Henkis sutiko, kad paskutinis šios dienos darbo atvarkės punktas būtų perkeltas į rytojaus ryto posėdį, maždaug 11 val. jį svarstysime. Todėl dabar galime pereiti prie 5 ir 6 mūsų darbo atvarkės punktų. Pone Lebail yra atvykusi į mūsų posėdį. Penktasis ir šeštasis punktas fizinio asmenų apsauga, tvarkant asmens duomenis ir laisvas tokių duomenų judėjimas, kitaip vadinamas bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Ir kitas punktas - fizinio asmenų apsauga kompetitingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis, nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, nustatymo ar traukimo baudžiamojo atsakomybė už jas, arba baudžiamųjų sankcijų vykdymo tikslais ir laisvas tokių duomenų judėjimas. Taip pat e, tai dar kitaip vadinama direktyva. Jokių ilgų įžangų nedarysiu, nes manau, kad dauguma iš jūsų žinote, apie ką yra šie dokumentai ir visų pirma išklausysime ponios Liobailę, komisijos teisingumo generalinio direktorato generalinės direktorės, o po to bus žodis suteikiamas norintiems kalbėti. Taigi žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau bendrai pristatyti abu šios, abi šias priemonės kartu, kadangi manau, kad būtų logiška tai daryti. Ir komisija taip pat rėmėsi tam tikrą logiką, pateikdama šias dvi priemonės kartu. Visų pirma, norėčiau atkreipti dėmesį į patį kontekstą, kuriame ir pateikėme šios pasiūlymus. Yra dabar galiojantis e, e, teisės aktas ir direktyva 17 metų senumo ir vis tik tai, tik tai viena, tuo, ji buvo parengta tuomet, kai tik tai vienas procentas gyventojų naudojosi kompiuteriais ir tie skaičiai be abejo labai pasikeitė iki dabar ir dėl to atsirado poreikis peržiūrėti šį teisės aktą. Kitas dalykas, kalbant apie kontekstą, yra tai, kad direktyva yra direktyva ir tuo metu duomenų apsauga buvo įgyvendinimą Europos Sąjungoje, tačiau visa tai vyko labai fragmentiškai. Buvo 27 atskiri duomenų apsaugos režimai, atskiros sistemos ir taip pat e, duomenų apsaugos sistemos buvo labai sudėtingos jos skyrėsi viena nuo kitos, taip pat buvo numatyta įvairiausių reikalavimų pranešti apie tam tikrus atvejus. Tuo metu tai buvo aktualios nuostatos, bet praėjus 17 metų jų aktualumas sumažėjo. Ir taip pat Lisabono sutartis atliko vieną svarbiausių vaidmenų, kadangi 16 Lisabono sutarties straipsnis teigia, kad kiekvienas turi teisę į duomenų apsaugą. Todėl duomenų apsauga be abejo yra dabar daug svarbesnė ir turime šį klausimą iš naujo peržiūrėti. Ir todėl, ką buvo galima pasakyti apie direktyvą, Tuometinė direktyva buvo aktuali ir naudinga duomenų apsaugos srityje, taip pat ir teismų bendradarbiavimo srityje. Dabargi šiuose srityse yra priimti pagrind, pamatiniai sprendimai, kurie reiškia, kad šių sprendimų įgyvendinimas remiantis direktyvos numatytomis sistemomis taip pat buvo labai fragmentiškas skirtingas kiekvienoje valstybėje narėje. Ir todėl komisija nusprendė pasiūlyti dokumentų paketą, tai yra visų pirma komunikatas ir jūsų turbūt tai visiškai nestebina, kadangi mes jau prieš metus esame tai pasakę, kai pateikėme savo komunikatą dėl domenų apsaugos, kad komunikatas apima du teisinius instrumentus, visų pirma reglamentą ir direktyvą ir noriu peržvelgti, ko siekiame savo pasiūlymais. Visų pirma, siekiame geriau apsaugoti asmenų teisės. Konsultavimosi procedūros metu konsultavomės su daug suinteresuotų pusių. Keturis kartus tai buvo daroma, dviejus metus visą tai vyko. Uh, Konsultavome su visais interesuotais, visomis interesuotomis šalimis, be abejo, Europos parlamentu. Ir mūsų diskusijos su Europos parlamentu buvo ypatingai įdomios. Taigi, kaip sakiau, siekime sustiprinti asmenų teisių apsaugą. Kaip tai padaryti? Asmenims yra numatoma teisė būti pamirštam Tai yra labai svarbus aspektas. Asmuo turi galėti kontroliuoti duomenis apie save. Ir todėl teisė, kad duomenis būtų pamiršti, yra labai svarbi. Ir kai kas painioja šitą teisę su žodžio laisvė, bet tai nėra tas pats. Tai, tai yra du labai skirtingi dalykai. Ir e, žodžio laisvė yra reglamentuojama ir garantuojama visiems, taip pat kaip ir ši teisė į duomenų užmiršimą. Kitas dalykas, jeigu reikalaujamas asmens sutikimas, asmuo turi suprasti, su kuo sutinka. Tai yra svarbu, nes visi žinome, kad anksčiau būdavo labai sunku, kai tais atvejais, kaip yra prašoma asmens sutikimo, tam asmeniui suprasti, dėl ko jis ar jis sutinka. Asmo turi žinoti, kas bus daroma su jo duomenimis, kaip jie bus apdorojami, kas turės prieigą prie jų, kokia organizacija ar kokia, kokia įmonė. Ar tai bus kažkokia viešoji įstaiga. Taigi, siekiame, apsa, siekiame apsaugoti asmenų teisės. Tai vienas tikslas. Kitas tikslas yra, kad duomenų apsauga būtų svarbi įmonėms jau nuo pat pradžių, numatant įvairias e, sistemas, kurių veikimui būtini asmenų duomenys. Būtent numatant naują procedūrą, įmonės ar institucijos turi nuo pat pradžių atsižvelgti į tai, kad asmenų duomenys tos procedūros metu būtų apsaugoti. Tai yra labai svarbu e, tiek asmenims, tiek tokias procedūras numatančioms institucijoms. Taip pat yra prašoma iš institucijų įsteigti duomenų apsaugos pareigy, pareig, pareigybę, kad asmuo būtų, ats, vienas asmuo būtų atsakingas už šią sritį ir kai domenų apdorojimo procedūra yra padidintos rizikos, tai yra ypač svarbu. Visus šios pasiūlymus matote mūsų dokumentuose ir matote, kad jais visais yra siekiama geriau apsaugoti asmenų teisės. Kitas labai svarbus aspektas šiame reglamente yra bendrosios rinkos sustiprinimas. Vėlgi, kai buvo priimta pirmoji direktyva, veikia 27 skirtingos sistemos, o dabar me, e, siekiama bendros rinkos ir dėl to reikia vieno bendro teisės akto. Reglamento nereikia tiesiogiai perkelti į nacionalinę teisę, Ir tokiu būdu galėtume parengti vieną teisės aktą, kuris būtų taikomas visoms ES valstybėms narėms. Tokiu būdu naudos turėtų visi veikiantis ES rinkoje, kadangi tokiu būdu būtų sutaupyta 2,6 milijardo eurų, jeigu veiktų viena bendra sistema bendroje rinkoje. Taip pat siūlome vieno langelio principą dėkti. Tai reikštų, kad įmonės turėtų e, bendradarbiauti tik tai su viena duomenų apsaugos institucija. Iki šiol buvo labai sunku įmonėms žinoti, į kurią duomenų apsaugos instituciją kreipti, su kuria bendradarbiauti. Ar su savo valstybės narės institucija, ar tos valstybės narės institucija, kurioje įmonė buvo registruota. O dabar būtų siūloma įdėkti vieno langelio principą ir veiktų viena duomenų apsaugos institucija. Ir visos įmonės veikiančios ES galėtų kreiptis į ją. Tai taip pat tokiu būdu sustiprindami, suefektyvindami bendrosios rinkos veikimą apsaugotume asmenų teisės. Taip pat būtų sukūriama patobulinta informavimo sistema. Iki šiol veikė labai sudėtinga sistema, buvo reikalavime pateikti įvai, daug įvairių skirtingų pranešimų apie domenų panaudojimą, o dabar ta sistema būtų gerokai supaprastinta. Taip pat būtų supaprastintos pačios procedūros kuriomis, e, kuriomis duomenys yra perduodami. Taigi mes manome, kad mes ne tik tai supaprastiname čia veikiančią sistemą, bet ir pastiprintume pasitikėjimą Europos Sąjungą, mūsų ekonominę sistemą, mūsų bendrąją rinką. O tai yra svarbu vartotojams, taip pat tiems, kurie perka internetu ir nebebus tokių atvejų, tikėkime, kad žmonės nebe, neperka e, prekių ir paslaugų internetu, bijodami, kad jų duomenys nebus deramai apsaugoti. Taip pat e, patvirtinus šiuos e, teisės aktus būtų aišku, kokiu priemonių būtų įmamas, jeigu būtų pažeistos numatomos taisyklės. Tokiu būdu vartotojai būtų daug saugesni. Yra numatoma taip pat griežtesnė sistema nuostatų pažeidimo atveju, būtų privaloma imtis veiksmų per 24 valandas, tai yra pakankamai greitai. informuoti asmenį nukentėjusi nuo duomenų neteisėto panaudojimo. Taigi būtų viena Vienas teisės aktas, viena sistema, viskas supaprastinta ir aiškiau. Bet kaip tai būtų įgyvendinama? Čia numatėme nuoseklumo mechanizmą. Visų pirma, noriu pasakyti, kad mes prašome valstybių narių sustiprinti duomenų apsaugos institucijų vaidmenį, kadangi esame įsitikinę, kad tokių institucijų vaidmuo yra labai svarbus Todėl norime, kad šioms institucijoms būtų numatytos reikiamos funkcijos, reikiamos, admin, reikiami administraciniai galiojimai, teisė paskirti baudas ar imti sankcijų. Baudas ir dabar paskiria tokios institucijos, tačiau dažnai jos būna labai žemos. Žinau, kad po trijų minučių turiu baigti, bet dar noriu pasakyti kad kai kalbame apie duomenų as, apsaugą, tai aš galiu kalbėti be galo be krašto. Taigi, norime sustiprinti duomenų apsaugos institucijų vaidmenį, taip pat sustiprinti bendradarbiavimą tarp duomenų apsaugos institucijų, todėl kad norime išvengti skirtingo vienos nuostatos aiškinimo. Kai atsiranda naujos technologijos, Pavyzdžiui, Google Street View, kai atsirado, tai e, buvo skirtingai aiškinama, kiek galima remtis tokių naujų technologijų duomenimis. Sam tam yra būtinas bendradarbiavimas ir bendros darbo e, taisyklės. Taip pat tarptautiniai duomenų perdavimai. Tarptautinių transakcijų atveju. Čia taip pat stengiamės supaprastinti sistemą. Yra numatomos aiškios taisyklės, kai yra perdodami duomenys tarp e, vienos bendradarbiaujančių institucijų grupės narių. Aišku, buvo tos taisyklės paprastesnės vienoje grupėje ir iki šiol, bet jos dabar dar labiau paprastinamos ir daug, dar aiškesnės. Tiek dėl reglamento ir labai trumpai dėl e, policijos direktyvos. Kodėl ji yra siūloma, kai siūlome ir reglamentą, reglamentuojantį komercinių duomenų apsaugą. Todėl, kad policijos ir teismų bendradarbiavimo sektorius yra labai e, delikatus. Ir be abejo, norime, kad šioje srityje būtų numatyta daugiau lankstumo. Ir čia svarbu, kad mūsų pasiūlymas yra didžiulis žingsnis pirmin, kadangi siūlome visų pirma šiame sektoriuje taikyti reglamento numatomus principus. Ir antra, norėtume, kad būtų e, numatomas e, domenų apdorojimas nacionaliniu lygiu, kuris iki šiol galiojusioje direktyvoje nebuvo numatytas. Tai yra šiam procesui taip pat numatomos e, taisyklės. Yra numatomi kriterijai, kurie yra taikomi išimtiniams atvejams ir norime, kad tie kriterijai būtų suvienodinti tarp visų valstybių narių. Tiek labai bendrai, nes galėčiau kalbėti dar labai daug apie tai, ką mes čia siūlome. Ši reforma yra pakankamai drasi ir ji siekia apsaugoti daug daugiau negu kad apsaugo dabartinė direktyva daug plačiau yra apsaugomos gyventojų teisės, taip pat paprastinamos vidaus rinkos taisyklės, taip pat yra stiprinamas pasitikėjimas skaitmeninė ekonomika ir taip pat siūlome supaprastinamas tarptautinių e, transa, e, domenų perdavimo atveju. Ir dėrybos prasidėjo jau taryboje, pirmasis toks posėdis įvyko praėjusią savaitę ir mes su nekantrumu laukėme diskusijų su Europos parlamentu, su Libe komitetu ir iš tiesų mus labai teigiamai nuteikė, kai pamatėme, kad praėjusią savaitę mūsų partneriai Junktinėse Amerikos valstijose taip pat parodė, kad jie mano, kad e, mūsų pasiūlymai yra teisingi. Iki šiol mūsų nuomonės gerokai skiriasi, bet atrodo, kad jau dabar artėjame prie jų supanašėjimo, tai yra bent jau einame tą pačią kryptimį. Iš tiesų siekiame visi apsaugoti vieną iš esminių teisių, tai yra teisė į duomenų apsaugą. Pirmininkė, ačiū. Aš suprantu, kad jūs galite daug ilgiau pasisakyti, nes šis rytis yra jūsų arkliukas. Bet mes turėsime dar progų, o dabar yra penki kolegos, kurie norėtų, ne, jau šeši pasiteiso pirmininkė, kurie norėtų pasisakyti. Taigi, pirmiausia, trys pirmieji ponas Avaro, ponas Vosumis ir ponas Albrecht pirmas etapas. Ponas Elvaro, ir prašiau kolegų neviršyti dviejų minučių. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, nežinau, ar man užteks dviejų minučių, bet pasistengsiu. Noriu padėkoti poniai Labail, kuri atvyko į mūsų komitetą ir papasakojo apie tą darbą. Aš įsivaizduoju, kad darbas kurį jie atlieka, yra milžiniškas, ar tai būtų reglamentas, ar direktyva, jokio skirtumo, nes vis tiek reikia daug darbo įdėti. Dabartinė direktyva numeris 96 buvo priimta jau dar 95 metais, aišku, pasenasi. Taigi reikia naujo pasiūlymo ir nebejotinai, kad e, mus šį temą labai domina. Kodėl? Todėl ir manau, kad tikrai neperdėsiu, sakydamas, kad tai yra šios ryties vienas iš svarbiausių teisės aktų, nes jo nuostatos darys poveikį tiems, kurie sėdi šioje salėje, tiems, kurie dirba parlamente, kurie vaikšto dabar gatve ir taip toliau. Todėl labai svarbu, kad būtų pasiekti mūsų tikslai. Dėl kriterijų. Tikrai kriterijai turi būti logiški, turi būti patikrinta, ar, jie, ar juos įmanoma taikyti praktikoje. Bet ko trūksta? Trūksta sąryšio su jau galiojančiais teisės aktais. Yra keletas aspektų, paminėsiu vieną. Yra tam tikra vidinė logika susijusi su bendru ciklu ir kai kurie straipsniai gali kelti sumaišties turint galvoje sąsają su, pavyzdžiui, privatumo direktyva. Kitas dalykas, kad konstatuojamoje dalyje yra teikiama asmens duomenų apibrieštis. Bet kodėl tos problemos neišsprendus straipsnėje, kodėl nepabandžius tai padaryti? Aišku, egzistuoja tam tikra asmens duomenų pilkoji zona. Kitas dalykas, kad nebejotinai šis teisės aktas nėra skirtas socialiniam tinklapiui Facebook arba paieškos sistemai Google. Jis yra skirta teisininkams, duomenų vartotojams, visiems, kurie susiliečia su asmens duomenimis. Ir nežinau, ar galime apsiriboti tuo įmonių skaičių, su kuriami buvo konsultuojamasi, nes yra per 2,5 šimto atitinkamų įmonių vienoje srityje. Dar kitas dalykas, pirmininkė nutraukė kalbantį ir prašo jį kalbėti trumpiau. Kitas dalykas, Dar vienas svarbus dalykas, kaip bus taikomi deleguoti į teisės aktai, ar nebus jų pagalba keičiami šimtų procentų apibrėžimai. Taigi aš manau, kad mes galėsime dar nekartą su jumis pasitarti ir tikiuosi gero bendradarbiavimo. Toliau panas Fosas. Yep vielen Dank für die Vorstellung. Um... Ačiū už pristatymą ir už paaiškinimus. Mes žinome, kad 95 metų direktyva iki šiol buvo puikus pagrindas. Ir aš tikiuosi, kad e, viešose diskusijose mes iškelsime atitinkamus klausimus, kad e, kitas teisės aktas bus irgi taip pat geras. Pakritikuosime deficitus ir problemas. Uh, Kitas dalykas, mm, aš norėjau paminėti, kad iš esmės e, mes turėtume suskirstyti mūsų diskusijų objektus. Ir esminis dalykas yra tai, kad mes taip toli jau pažengėme. Ir kitas dalykas, kad mes galime dirbti šioje srityje remdamas atitinkamis teisės aktais. Norėčiau padėkoti už savo iniciatyvą pateiktą pranešimą, kuris buvo priimtas praėjusią vasarą. Jame atsispindėjo ir tie punktai, kuriuos dabar ap aptarėme. Tai būtent jame suderinami teisės aktai, kad būtų e, teisinis aiškumas užtikrintas, kad būtų ap apsaugoti duomenys ES piliečių, kad asmens teisės būtų užtikrintos, kad e, būtų ištrinami jų duomenys po tam tikro laiko, kad jis galėtų apginti savo teisės šitas asmuo ir kad būtų kontroliuojamas duomenų panaudojimas naudojimas. Taigi už tai aš dėkoju Jums, kad šitie punktai yra paminėti. E, tačiau, žinoma, kai kurie punktai dar yra ne iki galo išdiskutuoti ir galbūt reikėtų juos dar pa, paaiškinti arba pakeisti, kai kuriuos bent jau iš dalies. E, Bet jau kaip aš įsivaizduoju, mes negalėsime pritarti tai, tai tokiam dažnam deleguotų teisės aktų naudojimui. Uh, Čia ir Aleksandras jau apie tai kalbėjo. E, tam tikrais atvejais mes turime taip pat e, e, pažiūrėti, ar iš tiesų teisės aktas bus visiškai veiksmingas ir kad bus įgyvendinamas teisės aktai nebūtų per daug šitų pranešimų apie pažeidimus. O kalbant apie kompiuterių tinklus, Tai e, iš esmės ačiū už informaciją. Aš manau, kad šis e, klausimas mums rūpės dar pakankamai ilgai. Ačiū, e, ponia Albrechtai. Ar jums tinka, nes iš esmės visi klausimai yra daugiau bendro pobūdžio, o ne techniniai, kad vis dėlto paskui jūs pateiktumėt savo išvadą. Ponia Albrechtai, ačiū. Norėčiau padėkoti ponė, ponė Lebai. Aš manau, kad aš galėčiau pritarti nuskambėjusiems argumentams. Pirmiausia, labai gerai, kad mes turime tinkamą pasiūlymą priešais save, su juo galime puikiai dirbti, kad galime diskutuoti dėl Europos parlamente. Ir manau, kad mes kartu su taryba jeigu tomis institucijomis galėsime priimti teisingus sprendimus, kaip, gali, kaip visa tvarka, visa struktūra atrodys ateityje. Tačiau, žinoma, yra tam tikrų punktų, kuriuos mes turėtume išsameu aptarti čia Europos parlamente. Čia, kaip jau minėti, punktai susiję su mūsų sprendimu, ką mes norime matyti reglamente. Nes, kaip žinote, reglamentas vis dėlto yra labai griežto reglamentavimo E, instrumentas ir turi būti užtikrintas tam tikras teisinės aiškumas. Todėl manau, kad apibrieštis turėtų būti tiksliau suformuluotas. Ir e, deleguoti teisės aktai, kurie įtraukti į šį e, reglamentą, turėtų būti mm, aiškiau suformuluoti ir suderinti, nes kol kas yra tam tikrų neiškumų, jie yra pakankamai miglotai taikomi. Uh, Aš manau, kad e, kai kuriuos dalykus dar gali reglamentuoti ir valstybės narės pačios savo specialiais teisės aktais. Aš manau, kad visiems dalyvaujančiam posėdėje yra aišku, kad mes e, turime laikytis bendro standarto, kurti bendrą standartą, e, taikoma visos ES lygių ir Europos parlamentas <coughs> jau aiškiai pasakė. Ir manau, kad mes dabar galime panagrinėti ir patį e, teisės akto turinį, kur formuluotės būtų, ger, e, būtų e, geresnės ir kur galėtume palikti tas formuluotės, kurios dabar yra. Aš bet kokiu atveju džiaugiuosi bendradarbiavimu su taryba, komisija ir pranešėjai, bešėlinis pranešėjais. Ačiū, ponė Latvort. Ačiū ponė generalinio direktorato atstovė. Aš noriu paklausti apie pagrindinės nuostatas. Tai yra e, teisė būti pamirštam. Ir e, taip pat teisė suteikti e, sutikimą. Aš manau, kad daug atstovų iš verslo pasaulio taip pat yra susiję su šiuo teisės aktu. Ir reikia nustatyti dėl to tinkamą pusiausvyrą. Būtent, kad šitas teisės aktas būtų e, praktiškai gyvendinamas e, skaitmeninėje ekonomikoje. Nes e, būtent ši ekonomika kuria darbo vietas, jinai užtikrina ekonomikos augimą. Aš prisimenu telefoninės rinkodaros bendrovės, e, kurios buvo susirūpinos, nes kad padidės biurokratija, kad, kad jų darbas bus neveiks, kad e, jų darbas bus trukdomas vykdomas neveiksmingas. Mes iš esmės norime užtikrinti privatumą, tačiau mes norime, kad vis dėlto tinklalapiai vyk, būtų mm, kūriami, kad būtų internetinės parduotuvės e, vystomas ir jos vykdytų veiklą ir e, keičiantis e, duomenimis, e, pavyzdžiui, sudavus sutikimą panaudoti tos duomenys trečiosiam šalims. Ir šitie duomenys, jeigu jie teisėjai, tai yra perdodami arba dalyjamas jais. Tai kaip bus sprendžiamas tas privatumo klausimas, man čia nelabai aišku. Thank you. Ar čia bus kokios nors e, gairės nustatytos, kaip e, e, galime dalyvauti tokioje taip pat dalyvauti. Ir aš manau, kad vis dėlto verslo atstovai užsims lobistinę veiklą. žinoma, ir. Tam tikros, tam e, tikros programos, kurios padeda atsekti tai e, jūsų interneto e, naršymo istoriją, jos kaip bus irgi naudojamos, taikant šitą privatumo versiją. Pone Verža. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė direktorė. Jūs sakėte, kad skaitmeninis pasaulis labai pasikeitė nuo pirmojo reglamento prieimimo. Ir mes turime pristaikyti prie šių pokyčių. Jūs, pristatydama savo pasiūlymą, jau atsakėte į klausimus, kuriuose vietose mes turime prisitaikyti ir kodėl mes turime prisitaikyti. Mes turime dėl to būti lankstesni, jūs teigiate. O direktyva kaip tik ir suteikia tokią galimybę prisitaikyti prie pokyčių valstybėms narėms. Ir aš manau, kad būtent sprendžiant šį klausimą, užimosios teisų nuostatos ir teismai. kad tik nustatys, kad vis dėlto nėra siekiama šią direktyvą iškeltų tikslų. Pavyzdžiui, kaip mes galėsime uh, kovoti su e, pagrindinių teisių pažeidinėjimais, nes e, būtent valstybės narės kaip tik slepiasi už susidėrimo principą tokiais atvejais. Taigi, o komisija kokį vaidmenį atliks saugant, apsaugant duomenis? Ir kaip vyks bendratarpiavimas su nauja institucija, kuri bus sukurta? ir e, kaip bus pakeisti 9 ir 20 straipsnis ir e, koks bus šitos institucijos statusas. Jūs taip pat sakėte, kad e, bendrovės taip pat būkštauja biurokratinių problemų, todėl jūs siūlote tam tikrą supaprastinimą. Taip pat jūs cituojate tam tikrų pranešimus apie pažeidimus duomenų apsaugos Nes iš esmės, e, bet aš su nesutinku, nes iš esmės e, čia mes kalbame apie e, piliečių teisų apsaugą. Mes kalbame pažeidžiamiausias piliečių grupės, kaip mes jas galėsime apsaugoti. Dabar dėl 29 straipsnio. Pane Beržai, jūs turite dvi minutės, sakė pirmininkė. Taigi, direktyvos 29 straipsnis. Jame teigiama. kad ankstesnės direktyvos išlieka nepakistos. O čia aš nelabai suprantu iš tos formuluotės. Taigi, o kaip mes suderinsime 69 straipsnį, kuriame kalbama apie tarptautinius pasikeitimus e, duomenimis, kaip, kaip keliaivių duomenų įrašas bus aptariamas šiame kontekste. Pane Romero Lopes. Ačiū. Iš esmės norėčiau pasakyti tik vieną dalyką, kuris man labiausiai rūpė. E, pasaulis iš tikrųjų labai pasikeitė. Ir kompiuteriai bei internetas paliko savo pėsaką visam mūsų gyvenime. Tačiau mums vis dar nepavyksta šių modernių technologijų panaudoti kovojant su nusikaltimais. ir e, direktyvos straipsniai 9 ir 10 e, kaip tik ir kalba apie piknaudžiavimą e, duomenimis ir kad turi būti kovojama su šio piknaudžiavimu. Tačiau iš esmės tos formuluotės yra pernelyg bendro pobūdžio. Ir šitos susitarimai, kuriuos mes norime pasirašyti, uh, tai e, bet kokiu atveju tai susitarimais mes prieštarausime direktyvos nuostatams. Čia mes kalbame apie duomenų apsaugos direktyvą, o anksčiau kalbėjome apie keleivio duomenų įrašą. Ir tai šitie du dalykai man visiškai nedėra. Kitame straipsnėje kalbama kad e, nacionalinis saugumas, valstybės saugumas nepatenka iš tos direktyvos taikymo straipsnį. Tačiau e, kita vertus mes kovojame su terorizmu, su, e, su kiais nusikaltimais. Tai jeigu mes kovosime prieš terorizmą, tai mes pažeisime šios direktyvos nuosadas. Taigi čia yra iškilusi dilema. Ar mes turime dabar nepa, nekeisti šio direktyvos uh, turinio, ar turime jį pakeisti atitinkamą linkme, tai būtent atsižvelgdami atitinkamus kitus teisės aktus. O kaip yra su baudomis? Mm, mano šalyje aišku, kad bausmų nepakanka. Yra tam tikrų įmonių, kurios specializuojasi toje srityje, kad informacija siurbia iš e, valstybės įstaigų ir pardavinėja ją. Žinoma, žinoma, jas reikia bausti, tačiau tų sankcijų nepakanka e, siekiant sustabdyti tą veiklą. Taigi, kas norite dar pasisakyti? E, aš taip pat nustatysiu laikrodį savo pačiai, aš užduosiu paskutinį klausimą. Aš labai nusivylusi ir man kelia susirūpinimą tai, kad mes turime dvi skirtingas priemonės. E, ir direktyvoje yra nustatyti žymiai e, mažesni standartai e, duomenų apsaugai. O reglamente e, griežtesni standartai. O manau, kad su tokiu teisiniu neužtikrinimu ir susiję tam tikros problemos. Taigi duomenys, kurie naudojami privačioje sferoje, ar, ar jie gali būti taikomi, pavyzdžiui, ir teisėsaugos institucijų ir kaip suderinti duomenų apsaugą naudojant šios duomenys skirtingoms reikmėms. Taigi du skirtingi tikslai. Viena, viena vertus mes norime apsaugoti pagrindinės teisės, o kitas dalykas mes norime užtikrinti laisvą duomenų judėjimą. Taigi, tai kokius konfliktui, jeigu eisime į teismą, taigi, o teismas kokį precedentą pasirinks, ką pasakytų teisėjas? Aš pasakyčiau, 16 straipsnis sutarties aiškiai nurodo, kad pagrindinės teisės turėtų būti ginamos. Kitas dalykas, kuris man kelia surūpinama, kad nėra skirtumo tarp e, kad e, individualių e, atvejų ir tarp masinio duomenų naudojimo siekiant teisės sagos institucijų tikslų. O kitas dalykas - duomenų perdavimas trečiosiam šalims be teisės konstitucijų įsikišimo, be teismo sankcijos tai e, tokiu atveju e, ignoruojamos e, atitinkamos priemonės reglamentuojančios tiesiog institucijų bendradarbiavimą ir, paga, ir tarpusavio pagalbą. Jūs kalbėjote taip pat apie pasaulinį lygmenį keičiantis duomenėmis. Tačiau aš nesu įsitikinusi, ar iš tiesų tas reglamentas tinkamas E, būtent apsaugant e, asmens duomenis, e, nes neapsaugomi net esminiai, ne esminės ES piliečių teisės. Kągi nemažai gauta klausimų, pabandysiu sakyti kiekvieną atskirai. Pirmiausia, deleguoti į teisės aktai. Kai kurie iš jūsų nerimaujate, kad komisija tokiu būdu gauna galimybę pakeisti 85 procentus reglamento per deleguotosius aktus. Tai buvo citata. Tačiau noriu pasakyti, kad deleguotaisiais teisės aktais neįmanoma pakeisti reglamento. Galima tik tai teikti jo aiškinimą. Ir tikrai komisija atsibūdus vieną gražą rytą nesu galvos, kad jai reikia keisti reglamento nes yra procedūra, bet kokie keitimai svarstomi taryboje ir taip pat parlamente. Taigi yra tam tikri tarp instituciniai tarpusavėje susiję procesai. Manau, kad jūs bereikalo nerimaujate, tačiau labai svarbu suvokti, kad ne komisija iš esmės gali keisti vieną ar kitą teisės aktą. Tai tiesiog yra neįmanoma. Kitas klausimas dėl biurokratijos ir mažų įmonių. Na, aš jau minėjau, kad mes tengiamės mažoms ir vidutinėms įmonėms MBI palengvinti tenkančią administracinio darbo naštą. Ir jeigu yra maža įmonė, kažkur registruota, yra registre darbuotojų vardas ir pavardė, tai nereikia <clears throat> atlikti tokios įmonės vertinimo ar tikrinti ją taip, kaip turi būti tikrinamos didelės apimties duomenų savininkės. Tačiau nebejotinai, kad administracinė našta yra neišvengiama su siūlomų teisės aktų nuostatomis. Toliau teisė būti pamirštam ir sutikimo pateikimas. Ar teisinga pusiausvėra tarp šių dviejų dalykų? Aš manau, kad taip. Pirmiausia, pradėsiu atsakyti dėl sutikimo. Sutikimas yra vienintelė galimybė pagal šeštą straipsnį taikyti vieną ar kitą teisėtą duomenų tvarkymo priemonę Tai gali būti viešasis interesas, teisėti interesai ir taip toliau. Priežastis gali būti įvairios. Kai kurie žmonės sako, kad sutikimas taps visuotinų pagrindų. Ne, yra tik vienas įmanomas variantas, nes yra šeši skirtingi duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai. Ir kada duomenų tvarkytojas gauna sutikimą, tas sutikimas turi būti aiškiai pareikštas susijusios mens, susijęs asmuo turi duoti sutikimą, kad jo duomenys bus tvarkomi, nepriklausomai nuo to, ar tai duomenys teikiami internetu ar kokia kita forma. O jeigu asmo neišreiškia savo valios, tai automatiškai nereiškia sutikimo. Turi būti duotas aiškus sutikimas tvarkyti duomenis. Kitas susijęs dalykas yra duomenų šalinimas ir teisė būti pamirštam. Teisė būti pamirštam įrašyta ne tam, kad mes norėtume perrašyti istoriją, pavyzdžiui. Visą tai yra numatyta dėl to, kad egzistuoja pamatinės teisės. Viena iš jų žodžių - laisvė, raiškos laisvė ir komisijos nuomona visą tai aiškiai dera su mūsų siūlomo teisės akto nuostatomis. Dabar pereisiu į prancūzų kalbą, atsakydama į kitą klausimą. Buvo klausimas susijęs su mano ankstesnių atsakymų. Nebejotinai. Mes turime nepamiršti, kad yra daug neskelbtinų duomenų. Tačiau ar tai reiškia, kad e, asmuo sukaupęs duomenys gali juos naudoti kaip tinkamas? Anaip tol ne. Direktyva mes bandome nustatyti esminius principus, kurie be kita ko įrašyti ir reglamente. Ir būtent dėl to mes išplėčiame taikymo duomenų apsaugos taikymo principą pačioje direktyvoje. Nes šiuo atveju kalbame ne tik tai apie tarpvalstybinį duomenų perdavimą, bet taip pat ir apie atvejus, kai duomenys tvarkomi viduje, pavyzdžiui, įmonės. Anksčiau, niekada anksčiau toks duomenų tvarkymas nebuvo reglamentuojamas. Komisija, kodėl direktyva? Komisija turi teisę pradėti pažeidimo procedūrą prieš valstybę narę, kaip jūs žinote, jeigu ji neįgyvendina ko nors ir direktyvos taip pat. Taigi čia nieko naujo. Jūs taip pat klausėte kaip mes apsaugosime labiausiai pažeidžiamus visuomenės narius. Taip yra numatytos specialiosios priemonės taikytinos vaikams. Yra straipsnis, kuriame sakoma, kad vaikai iki 14 metų, vaikų iki 14 metų atveju tėvai turi duoti sutikimą tvarkyti jų duomenis. Taigi mes bandėme atsižvelgti į kiekvienos atskiros pažeidžiamų asmenų grupės interesus. Dabar dėl tarptautinių susitarimų. Turiu pasakyti, kad šiuo atveju viskas labai paprasta. Tikriausiai nuskambės gal kiek netikėtai. Bet tarptautiniai susitarimai, kurie galioja ir pasirašyti labai konkrečiose srityse, kaip pavyzdžiui keliaivių duomenų įrašų perdavimo srityje. Turės atsispindėti ir mūsų teisės aktuose, nebejotinai Tie reikalavimai, kurie bus nustatyti siūlomose teisės aktuose, jie bus taikytini ir su tarptautiniams susitarimams. Aišku, <clears throat> mes pirmiausia turėsime įvertinti, ar galiojantys susitarimai nepažeidžia būsimų teisės aktų nuostatų. Dar buvo klausimas dėl sankcijų. Konsultacijų metu nebuvo džiugiai pasisakyta apie sankcijas, bet mes vis tiek ketiname numatyti sankcijų taikymo galimybę. Ir sankcijos bus įvairios, pavyzdžiui, jeigu pažeidžiama direktyva bus taikomos vieno tipo sankcijos, o yra ir kitokios sankcijų kategorijos ir, pavyzdžiui, gali būti nustatyta bauda iki vieno milijono eurų. Aš manau, kad įmonės pagalvos gerokai prieš bandydamos pažeisti siūlomų teisės aktų nuostatą, žinai, žinodamos, kad joms gali tekti vieną milijardų eurų sumokėti. Dar vienas dalykas, dabar perėsiu anglų kalbą, sako kalbančioji, kad um, yra ir buvo užduota ir labai sunkių klausimų. Jūs sakėte, kad nusivylėte, kad komisija neišsprendžia duomenų perdavimo trečiosioms šalims problemoms, problemos ir kad juos bus galima perduoti neteismo sprendimų. Nereik, nereikalingas bus teismo sprendimas. Bet norėtume patikslinti šį dalyką. Yra konstatuojamosios dalies punktas, 19 berots, kurį jūs turite atsižvelgti analizuodami atitinkamą straipsnį. Mano galva, tas konstatuojamosios dalies punktas ir straipsnis sako štai ką. Jeigu trečiosios šalies policijos pajėgos kreipiasi į valstybę narę dėl duomenų suteikimo, tai tai nereiškia, kad tokie duomenys bus automatiškai suteikti. Nes jūs žinote, kad egzistuoja tarpisavio teisinės pagalbos susitarimai, kurie pasirašyti dvi šalių pagrindų, taip pat egzistuoja ir ES atitinkami bendradarbiavimo ir tarpusavio pagalbos susitarimai. Taigi tada jie kaip tik ir įsigalioja. Mes su amerikiečiais apie tai kalbėjomės. Negalime sukurti sudėtingų veikimo sąlygų įmonėms. Bet įmonės turės vadovautis atitinkamais teisės aktais. Nes jeigu jos vadovausis vien trečiosios šalies teisę, tai tada gali būti, kad pažeis arba reglamentą, arba dvišalius susitarimus. Dėl šito dalyko mes konsultavomės ir manau, kad jį galėsime įspręsti. Taigi tiek dabar galiu Jums pasakyti atsakydama į klausimus, bet manau, kad ne paskutinį kartą mes čia susitinkame. Dar noriu pasakyti, kad taryba imasi visų įmanomų priemonių, kad darbas tarp komisijos ir, ir e, tarybos vyktų nuosekliai, lygiai kaip ir bendradarbiavimas su Europos parlamentu. Pirmininkė, ačiū. Aš manau, kad per artimiausius mėnesius turėsime dar ne vieną galimybę pasikalbėti, padiskutuoti ir tikimės, kad jūsų darbas vyks sparčiai bei sklančiai. O dabar pereiname prie paskutinio mūsų šios dienos klausimo, ir tai yra keliaivių duomenų įrašo naudojimas Europos Sąjungoje. Suteiksiu žodį pranešėjui Timothy Kirchhoff. Dėkoju pirmininkė. Aš net nelabai Manau, kad mums užteks laiko, jeigu norime baigti posėdį numetytų metų, pilnai išnagrinėti šį klausimą. Aš pasistengsiu dėl to kalbėti kiek galima trumpiau, bet vis tik manau, kad laiko mums išsamei išnagrinėti neužteks. Ir šešėliniai pranešėjai tikiuosi, kad galės ateiti pas mane, kaip ir anksčiau darydavo, ir pateikti savo nuomonę įprastinę procedūrą, kaip anksčiau darydavome. Taip pat salėje daug triukšmo. Pirmininkė, gal galėtumėt paprašyti visų palikti salę tyliai. Be abejo, mielai, prašau visų, kurie išeinate iš salės, tyliai. Ir nesišnekučiuoti. O jeigu norite pasikalbėti, padarykite tai už salės ribų. Pranešėjas džiaugiuosi, kad nors to laiko ir nėra labai daug, bet turime progą šį klausimą aptarti ir tikiuosi, kad jau visi turėjo progą ir galimybę peržiūrėti šį tekstą. Aš esu turėjo du dokumentai. Vienas tai yra komisijos pasiūlymas, o kitas yra mano pranešimas. Pranešimas be abejo yra reakcija į komisijos tekstą. Ir pamatysite, kad e, šie tekstai skiriasi vienas nuo kito. Diskusija apie keleivio duomenų įrašą jau buvo pakankamai ilga šiandieną, tai tikiuosi per daug nesikartosiu, bet aš tikiuosi, kad e, tekstas, kurį šiandieną nagrinėjame, kurį aš paruošiau, atspindi daugumą nuogastavimų, kuriuos yra išreiškę mūsų parlamento nariai, kolegos ir mūsų komiteto nariai. Ir rašydama savo pranešimą konsultavausi su daug suinteresuotų pusių, tiek su vartotojais, tiek su oro linijų atstovais, tiek su teisės saugos agentūromis, taip pat ir su vyriausybėmis. Ir, kaip ir sakiau, su šešėliniais pranešėjais ir kitomis, kitais suinteresuotais Europos parlamento nariais. Ir buvo labai daug surinkta informavimo susitikimų keleivio duomenų įrašo klausimais. Ir noriu labai trumpai pabrėžti pagrindinius aspektus, kaip aš juos vertinu ir be abejo tai ir turėsime aptarti. Visų pirma, dėl to, ar tai yra ES vidaus klausimas. Mano nuomonė, reikia ir aš išvelgiu pridėtinę vertę jeigu būtų sukurta sistema, kuri e, reglamentuotų ne tik tai į ES teritoriją įskrendančių trečių šalių lėktuvus, bet ir ES vidaus skrydžius. Iš tiesų milijonai skrydžių yra vykdomi ES viduje. Todėl atsižvelgiant į terorizmo grėsmę, galimus teroristus, kurie gali skristi ir ES vidaus skrydžiais, būtina reglamentuoti skrydžius ir ES viduje. Be abejo, galimi teroristai elgesi ne taip, kaip įprastiniai keleiviai. Jie dažnai skraido netikėtomis trajektorijomis, kurias sunku susekti ir dažnai jie skraido iš ES į ES, ES viduje ir daugybė kitų skrydžių skrenda. Ir jeigu nestebėsime skrydžių ES viduje, paliksime galimybę galimiems teroristams įgyveninti savo kėslus. Ir tai jau savaime yra svarbus klausimas. Antra, nekalbu apie as, domenų apsaugą ir pagrindinės teisės. Atsižvelgdami patirtį, kurią jau turime susijusią su kitais PNR susitarimais, noriu pasakyti, kad šis konkretus asmens keliaivių domenų susitarimas negali būti priskiriamas visiems kitiems ir su jais lyginamas, su jais su, sulyginamas, nes manau, kad jis yra kitoks. Kadangi dėrybos su trečiosiomis šalimis tai nėra dėrybos neliešiančios ES. Tai yra dėrybos, kuriomis yra siekiama užtikrinti ES interesus. Taigi, aštuntasis žmogaus teisių uh, Hartijos skyrius 21 straipsnis, jį yra daroma nuoroda mano pranešime, kai kalbu apie keliaujančiųjų duomenų apsaugą. Yra svarbu, kad keliaiviai turi turėti teisę gauti prieigą prie savo duomenų, juos pataisyti, juos ištrinti arba blokuoti ir taip pat teisę į kompensaciją ir teisminį žalos atlyginimą. Valstybės narės turi turėti teisę imtis veiksmų prieš asmenis, kurie yra atsakingi už neteisingą domenų panaudojimą, įskaitant e, prieigos prie domenų perdavimo sistemos nesuteikimą. Ir tokiais atvejais turi būti paliekama teisė valstybėms narėms apriboti tokių asmenų veiksmų laisvę arba netgi pašalinti juos iš užimamų pareigų. E, keleivio asmens duomenų įrašų, duomenų apdorojimas bei tokių duomenų analizė turėtų būti atliekama apmokytų asmenų, kurie žino, kaip reikia e, e, elgtis su tokiais duomenimis, tai turi būti žmonės, kurių, kurie neturi jokių nusikalstamos veiklos įrašų, neįrašyti tokių asmenų sąrašą ir taip pat Tokiai veiklai turi būti numatytos aiškės taisyklės, tokią veiklą turi stebėti nacionalinės priežiūros institucijos. Ir taip pat e, taisyklės turi būti nuolatos peržiūrimos, dabar yra numatomas penkerių metų laikotarpis. Taip pat turi būti numatyta galimybė anonimizuoti duomenis, kur šitą nuostatą galėsiu paaiškinti po to diskusijose ir taip pat yra domenų išsaugojimo laikotarpis. Kalbant apie jį, oro pervežėjų suteikiami keleivio duomenų įrašo duomenys turi būti išsaugomi 30 dienų po duomenų perdavimo suinteresuotai institucijai, jeigu skrydis išvyksta laiku Taip pat jau perdavus duomenys informacijos apie keliaivių skyriui, tokie duomenys turi būti išsaugomi penkerius metus. Manau, kad šitas laikotarpis yra logiškas ir jam Europos parlamentas yra pritaręs ir tikiuosi, kad tam pritartų ir teismai. Ir dar vienas dalykas - parlamento ir komisijos vaidmenį, kaip ir valstybių narių bei teisėsaugos agentūrų vaidmenį laikau svarbiu, būtinu šios sistemos veiksmingumui, kaip ir deramą bendradarbiavimą tarp visų šių veikėjų. Jis taip pat yra būtinas. Dialogas turi būti išsamus ir nuolatos reikia ieškoti būdų, kaip pagerinti tokių duomenų apsaugos veik, sistemos veikimą. Ir komisija, kuri sergi e, sutarčių taikymą, galėtų numatyti techninės pagalbos priemonės ir tokiu būdu visi turėtume užtikrinti šios sistemos veiksmingą veikimą. Europos parlamentas taip pat galėtų stebėti, kaip yra užtikrinamos pilietinės asmenų laisvės. Ir parlamentas turėtų būti nuolatos informuojamas apie Europinės sistemos veikimą. Ir kaip matote iš mano parengto pranešimo, yra numatoma, kad patikrų sistema bus daugias luoksnė. Veiklos pagal šią sistemą būtų nuolatos registruojamos ir sekamos ir tikrinamos. Toliau finansinė pusė. Žiūrime, kiek šiems klausimams skiria valstybės narės bei kariniai gynybai. Manome, kad šie kaštai patenka ir į mūsų nagrinėjimą klausimą kadangi čia taip pat yra siekiama užtikrinti ES piliečių saugumą. Siūlome, kad laikotarpis, per kurį reikėtų valstybėms narėms įkurti keleivio duomenų įrašų sistemą, būtų trys metai ir valstybės narės per tokį laiką galėtų suplanuoti tokios sistemos įdėgymą tiek iš techninės pusės, tiek iš ekonominės pusės. Taip pat galėtų būti paskirti asmenys atsakingi už tokią veiklą. Keleiviai turi būti laikomi svarbiausiais ir jų saugumas yra pagrindinis mūsų tikslas. Ir manau, kad kaštai labai stipriai neišauktų, galbūt keletų centų kiekvieno bilieto atveju, o 10-18 centų skirtumas galėtų būti, lyginant su dabartinėmis kainomis, bet tokia sistema padėtų užkirsti kelią galimiems teroristiniams išpoliams ir sugauti uh, nusikaltelius ir teroristus. Ir lyginant su tuo, kokie mokesčiai yra mokami už uh, lėktuvų parkavimą ir kokie yra oro uostų mokesčiai, tai kainos išaugimas įdėgus šią sistemą būtų tikrai labai nedidelis. Ir šis klausimas yra tikrai labai svarbus ir tikiuosi, kad jam aptarti turėsime dar daugiau laiko, nes šiai direktyvai reikia skirti daug dėmesio. Nes kova su terorizmu ir e, sugiais nusikaltimais yra vienas iš pagrindinių mūsų tikslų. Todėl, manau, turime visi bendradarbiauti geriau ir veiksmingiau, dalindamiesi duomenimis. Taip pat turi būti numatytos aiškios teisinės normos ir taisyklės turi būti numatyta daugies sluoksnė duomenų apsaugos ir perdavimo sistema, kurią prieš keletą minučių minėjau. Ir tai yra puikia proga ES sukurti koordinuojamą sistemą, kurioje mūsų visų veiksmai būtų koordinuojami. Keleivio duomenų įrašo duomenys tai yra tokie duomenys, kuriuos galėtume patikimą sistemą siūsti savo e, trečiųjų šalių partneriams. Ir jeigu mums paliks tai padaryti visiems bus naudinga, bet kad tai būtų veiksminga, visų pirma, reikia pasitikėti vieni kitiems. Todėl reikėtų žvelgti šią iniciatyvą kaip europinę iniciatyvą atspindičią ES valstybių narių vienybę. Ir juk visi dirbame ES piliečių labui. Tokia būtų mano įžanga, pirmininkė. Aš nekomentuosiu visų pakeitimų, juos visi turite ir matote ir labai norėčiau išgirsti jūsų pastebėjimus, o vėliau su šešėliniais pranešėjais labai išsamei dar kartą peržiūrėsime savo pranešimą. Ir, o dabar nekantrauju išgirsti kolegų pastebėjimus. Dėkui. Ačiū. E, matau, kad tik trys žmonės nori pasisakyti. E, komisija dar tai keturi reiškia asmenys. E, aš pati norėsiu, tai penki reiškia žmonės norės užduoti klausimus. Pirmiausia, teiksiu žodį parlamento nariams, o to vėliau užduosiu. Tai ištiksiu žodį komisijai ir tarybai. Ponės, ponė Fosai, jums teikiamas pirmajam žodis ir norėčiau paprašyti, kad vis dėlto pusantros minutės kalbėtumėt neilgiau. ilgiau. Ačiū, bandysiu trumpai kalbėti. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui, kad jisai tikrai atliko puikų darbą ir greitai dirbo. Ir taip pat ačiū už e, tam tikrus paaiškinimus, kuriuos jis e, pateikė mums visiems. Iš esmės aš norėčiau pasakyti, kad jeigu mes turime e, keliaivių domenų įrašus, tai turėtų jie būti suderinti ir vienodi. Man atrodo, šis pasiūlymas yra tinkamas. Tačiau man yra tam tikri septyni E, elementai, kurie mm, man kelia susirūpinimą. E, vis dėlto e, dėl dviejų elementų norėčiau prieštarauti. Tai būtent taikymos rytis. Man atrodo, kad būtų geriau pasilikti vis dėlto prie komisijos pasiūlymo, remiantis tuo argumentu, kad Šengeno erdvėje mes turime sukurti saugę erdvę ir kad e, vis dėlto e, tarptautiniai skrydžiai nėra mums didžiausias prioritetas. Kitas dalykas e, tai yra laisvas judėjimas, kad Šengeno zonoje iš esmės neturėtų būti trukdama keliauti. Kitas dalykas tai yra centrinės institucijos renkančios šitos keliaivių duomenų įrašus Aš manau, kad iš esmės e, geriausias ir pigiausias e, būdas e, rinkti tos duomenys būtų sukurti centrinę būsnę, kuri rimtų visoje ES tokius duomenys. Tačiau dar kitus penkis punktus paminėti, tai yra, tai yra saugojimo laikas perdavimas trečiosioms šalims, analizė duomenų ir ne jautrių duomenų analizę ir, ir taip toliau. E, pone Albrechtai, ačiū už pranešimo pristatymą. Norėčiau padėkoti e, pranešėjai už bendradarbiavimą. Aš manau, kad bendradarbiavimas e, tikrai vyksta puikiai, nors mūsų požiūriai ir skiriasi dėl būtinybės rinkti tokius duomenis ir e, kokią struktūrą e, jūs pasiūlėte būtent šių duomenų rinkimui. Aš norėčiau pabrėžti du dalykus. Viena vertus tai yra kainos klausimas, tai yra išlaidų klausimas. Ir išlaidos jau buvo minėtos šiame kontekste. Ir tos išlaidos yra daug didesnės, negu uh, buvo nurodyta. Aš manau, kad oro bendrovėms teks didžiulės išlaidos ir jos bus labai nepatenkintos. Ir tokioje e, sistemoje, e, remiantis e, pranešimu, kalbant apie mm, duomenų perdavimą, tai vis dėlto tos išlaidos, kuris jūs darys perdant duomenis, teks oro bendrovėms. Ir kitas dalykas. Mes turėtume atrinkti duomenis ne tik apie e, tarptautinius skrydžius, tai yra tarp ES trečiųjų šalių, bet ir ES viduje. E, tačiau tai ir padidins išlaidas. Nepaisant e, visų pasiūlymų, vis dėlto kritikuotinas jūsų pasiūlymas, tie patys argumentai taikytini kaip ir sustarimui tarp JAV ir ES ir mes turime taikyti griežtesnius kriterijus vis dėlto. Uh, E, tokiai domenų apsaugai, ponė Latvart. Ačiū. Pirmiausia, mane suintrigavo e, pana Kerkofo e, paaiškinimas apie užmaskavimą dokumentų duomenų iki 2020 metų. Čia šis klausimas kaip tik išplaukia iš ES ir JAV susitarimo. Ir mm, man nelabai aišku, koks skirtumas yra tarp nuosmeninimo, anonimizavimo ir e, užmaskavimo. Čia tas pats taikoma ir e, šitam e, PNR susitarimo tarp JAV ir ES. Kitas dalykas. Čia tas paaiškinimas dėl 22 pakeitimo, kuriame kalbame apie uh, užmaskavimą, tai man irgi ne, nieko nepaaiškinimo, nieko nepaaiškina. Pagrindinis klausimas vėl to yra susijęs su vidaus skrydžiais. Aš suprantu jungiamuosius skrydžius. Taigi, o kodėl vis dėlto negali valstybės narės bendradarbiauti? Pavyzdžiui, teikdamos skirtingus duomenys apie narkotikų priekeivius, apie kitus nusikaltelius. Kaip pavyzdžiui, iš vienos valstybės e, skrenda lėktuvas ir atlieka jungamai skrydį kitoje valstybėje narėje. Čia bet kokiu atveju mes e, e, norime, kad vis dėlto vyktų didesnis teisės saugos institucijų bendradarbiavimas, o ne kad būtų renkama kuo daugiau duomenų. Ačiū, panė pirmininkė. Žinoma, nėra lengva tokiu trumpu, per tokį trumpą laiką aptarti šitokį svarbų klausimą. Tačiau aš norėčiau ponui Kerkovui padėkoti už jo pastangas rengiant šį pranešimą. Tačiau dėl turinio man kyla problemų. dėl ši direktyva turėtų atitikti SWIFT susitarimui. Žinoma, mums reikia e, Euro, Europos keliaivių duomenų įrašo ir rinkimo ir dalyjimuose, tačiau mums reikia pasižvelgti e, ir į duomenų apsaugą. Iki šiol mes e, Europos Sąjungoje skatiname bendradarbiauti teisėsaugos institucijas, pavyzdžiui, e, e, policijos institucijas su Europolu ir kitomis institucijomis, tačiau šitas bendradarbiavimas e, vyksta labai vangiai. Ar, ir aš norėčiau paklausti, ar nebūtų geriau sukurti naują koncepciją, kaip teisėsaugos institucijos galėtų geriau bendradarbiauti? Reikėtų pagrysti tą bendradarbiavimą ir būtent uh, E, dalyjantis tais duomenimis. O man to trūksta, to pagrindimo trūksta direktyvoje. Na gerai, kovojam su terorizmu nusikalstamumu. Tačiau mes nepasiekime dar jokių rezultatų. Mes nepasiekime e, tokio lygio, kad galėtume e, pateikti argumentus, kurie pagrystų šią direktyvą. Jau vėloka, bet aš norėčiau E, pakalbėti apie išlaidas. Mūsų policijos institucijos e, man pasakė, aš turiu, žinoma, patikėti, patikėti policininkams. E, tai, kad vien tik tai Luksemburgė nuo 30-40 milijonų eurų kainuoja tokios sistemos įdėgymas. Aš, žinoma, šita, šitos išlaidos nėra nei mažos, nei vos pastebimos, tai yra didžiulės išlaidos. Tai būtent, jeigu mes e, įtrauktume į direktyvos taikymos rytį vidaus skrydžius. Kitas dalykas, tai žinoma, tam, tai direktyvos nuostatos prieštarauja ir laisvo judėjimo principui. Tai turi būti taikoma atitinkama priemonė, proporcinga jos poveikiai. Ir čia man kyla tam tikrų uh, problemų dėl tų sunkių nusikaltimų. Tai, tai būtent e, sunkus nusikaltimas, tai nusikaltimas, nuo kurio taikoma laisvės atimimo bausmė e, e, nuo trijų metų. Tai ilgesnė negu, negu trijai metai. Bet e, vis dėlto, kai kuriuose valstybės narėse yra, yra skirtingai traktuojami tie sunkus nusikaltimai. Ir, ir pavyzdžiui, dviračio vagystė kartais gali būti traktuojama kaip sunkus nusikaltimas, ir e, duomenys to, to vagies gali būti perdodai į kitą valstybę narę. Tačiau, kaip, pas, kaip pastebėjau, e, e, vis dėlto tas mechanizmas, kuris dabar taikomas direktyvoje, e, neatsižvelgia į pigias euro bendrovės, į pigias avialinijas. Tai galbūt reikėtų vis dėlto atkreipti dėmesį į šį klausimą. Gal aš turėčiau vis dėlto keliauti dviračiu. Pane Matijo. Ačiū, pane pirmininkė. Aš norėčiau e, pasveikinti pana Kerkovą su pavykusiu pranešimu, tik tai pateiksiu kelias pastabas. Žinoma, labai svarbu atkreipti didžiausią dėmesį į transportą arba skrydžius į trečiasią šalis. Tačiau Aš norėčiau leisti naudotis vis dėlto keliaivių duomenų įrašais vis dėlto ilgiau negu vienerius metus, nes teroristai visų pirma keliauja į vieną valstybę, o tik paskui į kitą valstybę ir ten atlieka teroristinę veiklą. Ir jeigu duomenys yra užmaskuojami, tada nebegalime atsekti, kas prieš metus atvyko. Ir kas vyko. Tai vadinasi, aš manau, kad šitą trukmę turėtų būti nustatyta ilgesnė. Ačiū. Aš pasakysiu, kalbėsiu trumpai, nes aš jau daug jūs pasakiau apie keliaivių domenų įrašus. Aš, aš norėčiau pasakyti, kad pranešėjas pagerino komisijos pasiūlymą. Tačiau dėl kelių dalykų kilęs surūpinimas, tai yra vidaus skrydžiai ES. Kažin, ar taip nepažeiksime Šengeno zonos nuos, nuostatų. O kitas dalykas, tai yra dėl tolesnio duomenų perdavimo. Čia aš jau kalbėjau apie tai, kaip aš supratau, ponės Prievė yra ir jūs gal norėtumėte pakomentuoti savo ruoštų. Ačiū, ponė pirmininkė, nes matau laiko mažai. Labai malonu, kad komitetas kaip tik pradėjo nagrinėti e, šį dokumentą, nes e, diskusija e, taryboje kaip tik vyksta pakankamai greitai E, šio klausimo. Dar tik keli dalykai, kurie buvo iškelti e, e, šią popietę. Galbūt vėliau turėsiu galimybę pasikilinti į šios dalykus ir vėliau. Pirmiausia, dėl. Mm, mm, dėl to, kad komisija vis dėlto nusprendė palaipsniui įgyveninti šios direktyvos nuostatas, tai būtent ir vėliau įtraukti vidaus skrydžius. Mes manome, kad, žinoma, Šengeno sutarčiai prieštarautų šitie vidaus, e, vidaus skrydžių įtraukimas į direktyvos taikymus eiti ir domenų rinkimas. Tačiau mes turime juos įtraukti atsižvelgdami į tai, kad valstybės narės turės galimybę išplėsti keliaivių domenų įrašų sistemą vidaus skrydžiams, nors ši, šis klausimas reglamentuojamas ES lygių. Ir komisija kaip, kaip tik nori suteikti gairias šiuo aspektu. Dabar dėl išlaidų. Neke, visai nekeista, kad diskutuojama taip daug tiek taryboje, tiek čia dėl išlaidų. Žinoma, tokios, tokios sistemos yra brangios. Ir dėl to, dėl to taip ilgai diskutuojama dėl jų. Tam reikia atitinkamų finansinių e, e, investicijų, tam reikia pakeisti atitinkamus biudžetus. E, be to, ES turės įvertinti, kaip valstybės narės gyvena šią sistemą administracijos. Išlaidas vis dėlto turės prisimti valstybės narės. Taigi, išlaidų aspektas yra labai svarbus aspektas šiuose diskusijose. Ir vėlgi, Tai buvo ir viena iš priežasčių, kodėl mes neįtraukėme e, vidaus skrydžių į šį pasiūlymą. Taigi, e, pritarėme daugeliu pasiūlymų, kuriuos pateikė e, panas pranešėjas. Nuo 25 pakeitimo galbūt galima diskutuoti, tačiau neturime tam laiko. Uh, Čia e, tie klausimai, kaip dalytis e, duomenimis su trečiosiomis valstybėmis, e, tai kaip vykdoma transferas arba transportas į trečiasias valstybės, kaip pažeidžiama privatumo teisės arba kaip bendradarbiavama su trečių šalių institucijomis. Šios, šie klausimai yra aptarti pakeitimuose ir aš atsižvelgsiu į juos, keisdamas direktyvos pasiūlymą dėl direktyvos. Tačiau ačiū už tai, pranešėjai už tai, kad jis e, patobulino komisijos pasiūlymą. Ačiū. Ar pranešėjas nori ką nors dar pasakyti? Ne, pirmininkė atsiprašo, e, pirmininkaujančios valstybės atstovė norėtų pateikti pastabų, bet prašome kalbėti trumpai, nes mes Turime dar šešias minutės, kadangi vertėjai sutiko dirbti neilgiau kaip papildomas dešimt minučių. Ačiū pirmininkė. Kalbėsiu trumpai. Turiu pasakyti, kad taryba labai susidomėjusi susipažino su pranešėju pranešimo projektu. Aišku, reikia laiko, kad mes jį kruopščiau išanalizuotume, tai padarysime per artimiausias savaitės, tačiau manau, kad pranešėjo mintis daugeliu atveju sutampa su tarybos mintimis. Ypač mes e, pritarėme tam, kad pranešėjas įtraukė ir skrydžius ES viduje į direktyvos taikymo srities pakeitimo pasiūlymą. Na, dauguma valstybių narių taryboje pritarė tokiam vidaus skrydžių įtraukimui, bet savanoriško pagrindo. Aišku, kaip ir pranešėjas, mes manome, ši direktyva duos daug naudos kovojant su terorizmu bei sunkiais nusikaltimais. O turint galvoje keliaivio duomenų įrašo panaudojimo susitarimus, kurie deramėsi, tai ši direktyva tikrai bus labai svarbi gal gale ir valstybių narių kompetitingos institucijos yra pateikusios informacijos apie tai, kaip keliaivių įrašo duomenis padėjo atskleisti planuojamus teroristinius išpolius. Netgi jeigu daugumoje valstybių narių, kaip rodo pranešimai iš jų, keliaivių įrašo duomenis nėra nuolatos naudojami, viski jie gali būti panaudoti Ir todėl mes e, norime, kad būtų nustatyta bendra europinė sistema, užtikrinanti tokių duomenų vienodą tvarkymą. Dar yra ir kitų dalykų, ir tai yra finansai. Tarybai, kaip jūs įsivaizduojate, šis klausimas itin rūpi. Vyko nekarta politinės diskusijos šio klausimu ir neoficialioje ministrų taryboje sausio mėnesį buvo nutarta, kad šie klausimai turėtų būti įtraukti į daugiametės finansavimo programos planus. Turiu galvoje kitą. Na, dabar šešėl, e, pranešėjai žodžius. Pirmininkė, turiu pusantros minutės, vargu ar aš atsakysiu išsamei į visus užduotus ir iškeltus klausimus. Tačiau tikrai džiaugiuosi, kad buvo tokių konstruktyvių pasisakymų. Jie labai padės mums ateityje. Aišku, pats klausimas įtraukti vidaus skrydžius ar neįtraukti į taikymus rytį yra labai įdomus. Aš vis dar savo nuomonės negaliu suformuoti dėl laipsniško o, um, vidaus skrydžių įtraukimo Na nežinau, man atrodo, sistema arba egzistuoja arba ne, o laipsniškas įvedimas nėra labai geras. Panas Amždas kalbėjo apie būtinumą. Taip, būtinumas yra tas principas, kurį reikia a, taikyti, bet reikia pagalvoti, kaip tai turi būti daroma. Na, su ponia Ludford galėtume dar pakalbėti apie duomenų anonimizavimą. O finansai nebejotinai oro transporto bendrovėms visą tai kainuos. Bet vėlgi reikėtų šį finansų klausimą išsameu panalizuoti. Reikia išanalizuoti, kiek tai kainuos ir galų gale, kas padengs tas išlaidas. Galiausiai aš tikrai neskubinu įvykių eigos ir tai darau sąmoningai. Norėtųsi, kad viskas būtų gerai padaryta todėl esu pasiruošęs išklausyti įvairiausius pasiūlymus, ne tik tuos, kurie buvo pagarsinti čia, bet taip pat ir svarstysiu pasiūlymus, kuriuos teikia šešėliniai pranešimai. Taigi, ponia pirmininkė, tikrai nekantriai laukiu tolesnių mūsų diskusijų ir baigdamas noriu dar padėkoti komisijai bei tarybai. Pirmininkė, na, aš irgi galvoju apie tą laipsnišką įvedimą Na, žinot, pavyzdžiui, jeigu laipsniškai tvarkyti pavėžėjimą automobilių, na įdomu, kaip tai atrodytų. arba laipsniškai įvesti važiavimą kairiaje kelio pusę Europos žemynė. Įdomu, kaip tai atrodytų. Na kągi, ačiū, dėkuoju vertėjams, kad jie dirbo ilgiau, o dabar posėdį skelbiu baigtų.